Right, good morning, everybody. Uh... Labas rytas visiems. Bandysime pradėti mūsų posėdį laiku. Aš kiek pavėlavau, dėl to, kad jis reigau lifte, bet tikiuosi, kad uh, kitų kolegų tokia rimtis neištiks ir visi susirinks laiku. Šį rytą pas mus atvyko komisijos narėje ponia Krūs ir ji yra atsakinga už konkurencijos klausimus. Darbo tvarka bus tokia. Pirmiausia, komisijos narė pasakys savo žanginę kalbą, kalbą, o po to jūs galėsite pateikti savo klausimus. Priklausomai nuo to, kiek klausimų bus, kiek narių norės pateikti klausimus, mes juos arba sugrupuosime, arba e, komisarė sakinės kiekvieną klausimą atskirai. Komisarė. Na, jeigu lift, pro, liftų problemas būtų tik tai vienintelė šiandienos problema, tai būtų puiku. Man iš tikrųjų bus labai įdomu išklausyti jūsų pastabas ir e, išgirsti jūsų klausimus. Aš tiesiog norėčiau jums šiek tiek e, trumpai e, papasakoti apie tai, kokia yra šiandienos situacija. Norėčiau jūs pasveikinti, tapus šio komiteto pirmininkė. Manau, kad puiku yra tai, kad vis daugiau moterų yra skiriamos į, į tokias pareigas ir linkiu Jums sėkmės. Jūs mane pakvietėte tam, kad aš apžvelgčiau 2008 metų metinį pranešimą. Tačiau pirmiausia, aš norėčiau užsakyti kelias pastabas apie dabartinę finansinę krizę. Nebejoju, kad tai jums bus įdomu. aš jūs labai dažnai cituoju, nes jūs vieną kartą pasakėt, kad mes negalime reglamentuoti visų rizikos veiksnių. Tai yra visiška tiesa. Mums reikia daugiau drausmės, daugiau savikontrolės. Ir, ir tai būtų tik sprendimo dalis, nes be abejo vien drausmė Savikontrolė nepadės mums įspręsti visų dabartinių problemų, su kuriamis susidurėme vidaus rinkoje. Su krize kol kas mums sekasi tvarkytis visai neblogai, ypač jei prisiminsime didžiąją depresiją bei kitas krizės, kai buvo imtasi protekcionistinių priemonių. Komisija aiškiai pasisakė prieš protekcionizmą ir konkurencijos e, politika šioje srityje, apsaugant vidaus rinką, be abejo yra labai svarbi. Tačiau dėl finansų krizės paaiškėjo kai kurios kitos svarbios tendencijos. Įgyvendinimas ir uh, taisyklių taikymas yra vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų. Po to, kai žlugo Lehman e, Brothers, E, įmonė. Mes e, kreipiamės į centrinius, valstybinių centrinius bankus ir Europos centrinį banką ir kalbėjome apie tai, kad būtina ta, e, išaiškinti teisinius išpirki, įmonių išpirkimo objektus, aspektus. Komisija stengiasi reaguoti į šią krizę, parengdama ir koreguodama įvairias politikos sritis. Mes pasinaudojame savo patirtimi, kurią gyjome gyvenidami monetarinę bei fiskalinę politiką. Ir taip pat bandėme reguliuoti finansų rinkas e, per konkurencijų politiką. Ir be abejo, mūsų patirtis taikant ir formuojant konkurencijos politiką praverti mano kolegoms, kurie atsakingi yra už e, kitas sritis. Ir puiku, kad komisija e, yra atsakinga už visas su ekonomikos susijusios e, politikos rytis. Darbą pradėjome seniai, tačiau jau daugelį metų bandėme tobulinti savo turimą sistemą. Ir kol kas turime geriausią tai, kas apskritai buvo kada nors sukurta. Mes e, ginsime šią reputaciją nuo pat savo darbo pradžios, Aš skiriu daug dėmesio tam, kad būtų reformuojama vyriausybių politika. Valstybės pagalbos politika. Ir manau, kad e, tai buvo e, protingas ir išmintingas sprendimas, priimtas laiku. Ištikus kriziai valstybės e, narės dabar išleidžia mažiau pinigų valstybės pagalbai ir gali pasinaudoti e, anksčiau e, suteiktos pagalbos vaisiais, kadangi daugiau pagalbos buvo skirtas smulkioms įmonėms, e, o ne, ne stambioms ir netoms ūkio šakoms, kurios neturėjo ateities. Kai prasidėjo krizė, visi ekonomistai turėjo sugrįžti prie prie darbo stalo. Sutiltos pastangos padėjo mums koordinuoti mūsų veiksmus. Ir uh, mūsų pagalba padėjo atskiriems bankams, tačiau mes siekime gyveninti ir horizontaliuosius tikslus, stabilizuodami finansų sistemą. Taigi daug dėmesio skiriame horizontaliems klausimams. Ir tai buvo labai svarbus žingsnis į priekį valstybės pagalbos rytyje. Nepaisant to, kad mes veikime krizės aplinkybėmis, kai lankstumas ir greitis įgavo papildomos svarbos, mes sugebėjome ne, nesumenkinti savo principų ir uh, vertybių. Tai yra mes vis tiek galvojame apie tai, kad būtina užtikrinti vienodas sąlygas visiems. Taip pat stengiamės nepakengti vidaus rinkai. Mes turime unikalią konkurencijos sistemą, kuri yra viena iš svarbiausių mūsų stiprybių. Jei aš turėčiau sudaryti priemonių, kurios mums padėjo sąrašą per e, sunkiausias dienas, aš pasakyčiau, kad tai pirmiausia buvo tiesioginio įgyvendinimo galios, teisinga institucinė sąranga Europos komisijoje, mūsų pasirengimas įgyvendinti nuseklės reformas, Europos konkurencijos tinklo sėkminga veikla bei mūsų gera reputacija. Na, dar reikėtų paminėti ir mūsų norą spręsti sudėtingiausius klausimus bei mūsų ryštą uh, nusekliai e, dirbti su valstybėmis narėmis. Negalime e, asipalaiduoti. Aš esu įsitikinusi, kad mes einame teisinga e, kryptimi ir neturime keisti savo europinio modelio. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad e, iš to, kas sakiau anksčiau, kad pagrindinis komisijos šūkis buvo tai, kad metinės konkurencijos pranešimas yra griežtų principų ir lankstumo derinys. Ir kad tik tai tai gali padėti mums e, krizės aplinkybėmis. Jūs tikriausiai prisiminat, kad mes e, e, stengiame sustiprinti mūsų uh, darbuotojų gretas, kurie buvo atsakingi už e, įmonių jungimąsi, antimonopoliją bei valstybės pagalbos politiką visose sektoriuose. Šis gebėjimas mums susikaupti ir skirti e, dėmesį e, konkrečioms ūkio šakoms labai pasiteisino. Uh, Atsižvelgiant rekomendacijos, kurios buvo išreikštos dėl Evans pranešimo, 2008 metų metinės konkurencijos pranešimas buvo konkretesnis, jame buvo geriau išdė, aiškiau išdėstyta informacija, kaip to reikalavo parlamentas. Buvo aiškiai pasakyta, kokiu priemonių mes ėmėmės tam, kad padėtume mūsų visiems išbristi iš šios krizės. Mes daugiau dėmesio skiriame ir geresnį komunikacijai ir paminėjome svarbiausius dokumentus, kuriuose buvo pranešamos naujienos apie tai, kaip mes stengiamės įveikti šią krizę. Mes paskelbėme gairės dėl bankų nuvertėjusio turto, taip pat e, dokumentą apie bankų sektoriaus restruktūrizavimą. Ir visi šie dokumentai buvo patvirtinti uh, Pirmasis dokumentas buvo patvirtintas vasario mėnesį, o antrasis Liepos mėnesį. Mes taip pat pratysime iki 2012 metų spalio mėnesio bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos padedant įmonėms išgyvenančioms sunkiausius laikus galiojimą. Taip pat e, parengėme ir naujas gairias dėl plačio juošio. Dėl plačio juošio tinklo. Mes visi suprantame, kad konkurencija yra būtina, tai uh, ekonominio augimo sąlyga. Konkurencija visada yra reikalinga, bet krizės aplinkybėmis ji tampa itin svarbi, kadangi ji leidžia geriau paskirstyti e, išteklius, apsaugoti vartotojus bei apsaugoti mokesčių mokėtojus. Tie taip pat sukuria papildomas galimybės ir skatina inovacijas. Mes turime labai aiškiai pasakyti, kad finansų sektorius buvo tam tikrai prasme ypatingas atvejis. Ir negalime pasinaudoti šio sektoriaus septynybėmis tam, kad būtų padidinta jam teikiama valstybės pagalba. Labai aiškiai noriu tai pasakyti. Ne dėl to mes padėjome bankams, kad jie mums labiau rūpiniai uh, e, darbuotojai dirbantis kituose sektoriuose, bet pirmiausia dėl to, kad uh, e, finansai yra savotiškas mūsų ūkio kraujas. Ir e, kuo geresnė bus finansų sistema, tuo geriau bus visam mūsų ūkiai. Taigi, įgyvendindami konkurencijos politiką visose sektoriuose mes siekiame užtikrinti greitesnį ekonomikos e, atsigavimą. Be abejo, net e, švaistant mokesčių mokėtųjų pinigų. Aš nebejoju, kad jūsų rinkėjai nuolatos jūsų teiraujasi, ką jūs veikite su mūsų, su mokesčių mokėtojų pinigais. Kalbėdama apie ūkio e, gavinimą, norėčiau pasakyti štai ką. Manau, kad e, darbo dar nebaigėme. Darbo finansų sektoriuje. Tie, kas teigia, kad krizė jau pasibaigė, ko gero e, svajoja ir nesuvokia tikrosios situacijos turėsime dar labai daug dirbti e, ilgus metus, ypač mažindami valstybės skolą. Aš pritariu EBPO organizacijos e, nuomoniai, kad, kad e, formuodami šiandienos krizės veikimo politikoje neturėtumėme pakengti ateičiai ir visos dabar taikomos priemonės yra laikinos. Aš suprantu, kad dažniausiai tai, kas yra laikina, trunka ilgą laiką. Tačiau šiuo atveju komisija tikrai pasistengs užtikrinti, kad šios priemonės būtų laikinos. Nemažai iniciatyvų buvo imtasi antimonopolijų bei, e, bei e, susijungimų kontrolės rytyje. Aš norėčiau paminėti Baltąją knygą dėl uh, uh, ieškinių uh, reikalaujant atlyginti nuostolius, kurios atsirado dėl anti, uh, antimonopolijų politiko uh, taisyklių pažeidimų. Taip pat uh, patvirtinome supaprastintą uh, ginčių sprendimo procedūrą bei parengėme gairias dėl uh, įgyvendinimo prioritetų sprendžiant piknaudžiavimą dominuojančių įmonių piknaudžiavimą e, rinkoje. Visos šios mūsų pastangos e, e, veiks kuris laikas ir tikriausiai jų vaisius pamatysime ateityje. Taigi stebėkite atidžiai žinias. 2008 m. pranešime yra ir, ir specializuota skyrių, kuriame kalbama, kalbama apie kartelius ir vartotojus. Mes ėmėmės griežtų priemonių. 34 įmonėms buvo paskirtos baudos, kurių bendra suma sudaro 2,27 milijardų eurų. Ir tai buvo įvairios bendrovės, nuo bananų augintojų iki automobilių langų gamintojų. Ir, taip, ir, o 2009 metais e, dviejose bylose buvo skirtos taip pat nemenkos baudos, kurios viršėjo 1 milijardą eurų, aštuonioms įmonėms. Man netiek rūpi, kiek baudų mes skiriame, nes dažnai manęs klausia, taip, jūs paskirėte tiek daug, tikriausiai esate labai tuo patenkinti. Ne, aš norėčiau, kad baudų iš vis nereikėtų niekam skirti. Na, dėja, suprantame, kad nešviesuolė šiame pasaulyje gyvena, tai yra taip, kaip yra. Mes manome, kad karteliai labai kenkia mūsų ūkiai ir kenkia piliečiams. Ir komisijos tarnybos išnagrinėjo 18 kartelių, kuriems buvo taikomi komisijos sprendimai 2005-2007 metais. Mes naudojomės labai konservatyviais e, e, vertinimais Mes skaičiavome, kad antkainiai e, buvo didesni tik 10 procentų. Ir žala, kurią padarė e, šie 18 kartelių, siekė daugiau nei 7 milijardų eurų, 7,6 milijardų eurų. Aš nebejoju, kad tikroji žalos uh, uh, tikroji žala yra kur kas didesnė. Ir pažvelkite, pavyzdžiui, Junktinė karalystė. Mūsų skaičiavimais kiekvienas kartelis, apie kurį mes žinome, e, slepia dar penkis kartelius. Taigi, išardydami vieną tokį kartelį mes sugebame apsaugoti iš tikrųjų labai daug vartotojų. Pastaruoju metu daug kalbėjome apie baudas bei tikrinimo ir priežiūros procedūrą. Jau minėjau, kad e, karteliai ir kiti pažeidėjai kenkia visiems Europos piliečiams. Ir mes e, turime e, nustatyti tokius baudų dydžius, kurie uh, užkirstų kelią, at kurio, o, o, kurie atgrasintų uh, var, o, uh, tuos, kas nori, nori formuoti tų kartelius. Dažnai girdžiu, kad uh, kai kurie tiekėjai nori sudaryti kartelius ir kad jų negazina mūsų baudos. Na taip iš tikrųjų nėra. Aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad didžioji dauguma e, įmonių veikia pagal įstatymus. Ir kai kurios iš tų įmonių gali būti gan uh, didelės. Kai kurios baudos, kurias mes skirime, yra labai didelės, kaip minėjau. Jos pirmiausia yra e, nustatomas atsižvelgiant įmonės apyvartą. Uh, pagal e, paveikto produkto ar e, paslaugų kategoriją. Bei taip pat, nustatant baudos dydį, mes atsižvelgėme į tai, kiek laiko užtruko e, neteisėta veikla. Niekada mūsų baudos neviršyje 10 procentų įmonių apyvartos. Taigi, aš norėčiau Jūs paraginti visą laiką atsižvelgti į e, mūsų teikiamos informacijos detalės, o nepasitenkinti vieną e, straipsnio laikraštį pavadinimu. Aš manau, kad mūsų darbas yra labai vertingas, plačiaja prasme, kadangi jis užtikrina e, sažiningesnį rinkos funkcionavimą, ir parodo, kad mes baudžiame tuos, kas nesilaiko žaidimo taisyklių. Tai yra svarbi žinia ne tik kitiems e, e, politikams, ne tik e, Europos žmonėms, bet visiems visame pasaulyje. Čia Ir taip dirbdama komisija sutaupo šimtus milijonų eurų per metus. Baigdama, aš norėčiau Jums pasakyti, kad mes formuodami komisijos konkurencijų politiką pirmiausia norime, kad ji sukurtų geresnę pridėtinę vertę mūsų piliečiams. Tikrai dėkingi. Dėkojame už aplodismentus pranešėjai. Ir manau, kad tie aplodismentai taip pat ir yra jūsų darbo krizės metu įvertinimas, nes jūs tengiatės išsaugoti konkurencijos politiką, ją praktikoje įgyvendinti, nepaisant padidintos valstybės pagalbos, kuri buvo teikiama krizės metu ir nepaisant visų tų priemonių, kurias iki šiol taikote. Jūs paminėjote kartelinius susitarimus ir kiek tai kainuoja vartotojams ir labai trumpai paminėjote keletą dalykų, tarp jų ir baltąją knygą. Man įdomu būtų sužinoti, ar ketinama atnaujinti priemonių planus. Turiu galvoje tas priemonės, kurios e, dabartiniu metu yra patvirtintos ir įgyvendintos ir ar ketinama tas priemonės tęsti toliau, kai bus naujos kadencijos komisija. Anksčiau jūs sakėte, be kita ko, kad ir kaip galima plačiau įtrauksite į e, savo srities darbą Europos parlamentą. Kaip jūs ketinate toliau tai daryti. Taigi aš pirmiausiai pasinaudodama savo kaip pirmininkės poziciją uždaviau Jums keletą klausimų, kurie yra labai svarbus ir kurie atidžiai nagrinėjami mūsų komitete. O paskiau turės galimybę kolegos užduoti klausimus. Ačiū, pona pirmininkė. Aš esu tikra, kad garbusis parlamento narys Baulė užduos irgi nemažiau įdomų klausimą, kuris domina jūsų komitetą ir mano kolega padės man atsakyti. Turiu atsakydama jūsų klausimą pasakyti, kad taip, mes tikrai ir aš asmeniškai esame įsipareigoję bendradarbiauti su jūsų komitetu ir jūs informuoti nuolatos apie vykdomą darbą. Tokia būtų įžanga. Bet taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, kas buvo pasakyta jūsų parengtoje ataskaitoje. O pasakyta viskas buvo labai aiškiai. Ir mes jūsų poziciją komisijoje analizuojame tam, kad galėtume um, veiksmingai pasinaudoti jūsų mintimis. Komisija labai aktyviai svarsto dabar jūsų rezoliuciją dėl baltosios knygos. Šiuo atveju aš pasikartosiu pasakydama, kad mes tikrai žinome, kas jums rūpi. Ir patikinsiu, kad, kad kolektyviniai veiksmai nebus leidžiami. Ir nebejotinai su jūsų komitetu mes konsultuosimės, rengdami galutinį pasiūlymą nes jūsų nuomonė tikrai svarbi ir labai nuoširdžiai tikiuosi, kad mes galėsime sutelkę jėgas, kaip ir per pastaruosius penkerius metus, spręsti toliau Europai rūpimas problemas, ypač susijusias su padarytos žalos kompensavimu ir su kolektyviniais susitarimais. Taigi tiek galėčiau dabar pasakyti. Pone komisijos narė, 18 komiteto narių noriu užduoti klausimus, todėl iš karto noriu pasakyti, kad apsiribokite, prašom, klausdami vieną minutę ir iš karto suteiksiu galimybę trims komiteto nariams užduoti klausimus. Pirmieji yra vice pirmininkas, kuris šiuo momentu labai užsiemęs. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kaip tik rengiau savo pirmą klausimą komisariai. Dėl krizės susiklostė tokia padėtis, kad situacija keičiasi labai greitai. Tad ir reaguoti reikia į tai, kas jau vyko vakar ar už vakar. Ispanijos vyriausybė atsiuntė laišką komisijai, kur yra minimi du dalykai. Pirmiausia, yra kalbama apie tai, kad reikia pirmiausia laikytis ekonominių ir prekybos kriterijų. Ir antras, Magna, kuri nupirko Opelį, turėtų pasinaudoti turimais aktyvais kuo efektyviau. Tai yra pasakyta laiškė. Na, o vakar ir už vakar sužinojome, kad G20 numatė, jog išeimas iš krizės turėtų būti koordinuotas išeimas iš krizės, mm, o ne paskirai atskiros šalies išeimas pagal kiekvienos turimas galimybės. Taigi, ponia komisarė, ar reikėtų reaguoti į teikiamos valstybės pagalbos nuoseklumą? Vokietija tokią pagalbą yra pažadėjusi. Kaip bus su Opeliu? Ar reikėtų remtis tik prekybos kriterijais ir finansiniais kriterijais? Ar tas įsigymas turėtų būti e, regioninio pobūdžio veiksmas, ar reikėtų tai žvelgti plačiau? Ir dar, Ar reikėtų numatyti tam tikras sąlygas valstybės pagalbai, pasakant, kad gavusi valstybės pagalbą tam, tikroje, tam tikrai įmonė įsipareigoja išlaikyti darbo vietas šalyje? Dėkui. Ja, vėl, Allerleast, um... Ačiū. Pone Vortman kol klausia. Eh, pone komisarė, man džiugu, kad jūs esate atvira dialogui su mūsų komitetu ir tas dialogas, regis, bus nuolatinis. Um, norėčiau sužinoti, e, koks bus darbų kalendorius, kai bus aptariami pagalbos bankams klausimai. Jūs kalbėjote apie vieną iš tų datų, kalbėjote apie tai, kad reikėtų laikytis tokio požiūrio, kai analizuojame atskiri atvejai atskirai. ING banko, ING banko atveju tai norėjau pas, paminėti. Buvo kalbama, e, ar, ar, bus kal, ar, ar bus kalbama apie tai, ar yra kalbama apie tai Liepos 22 dienos gairėse. Man susidarė toks įspūdis, kad jūs labiau žvelgiate į tas šalis, kur yra banko būstinė. Tačiau ar vyks kažkokia, pavyzdžiui, pasaulinė konkurencija? Pavyzdžiui, yra tokių įmonių, kur, e, kurių veikla yra sutelta jungtinėse valstijose. Ar jūs nepernelyg e, daug siekite savo reikalavimais, kai kalbama yra apie įmonės gaunančias pagalbą. Man susidarė toks įspūdis, kad jūs siekite daugiau rinkos atvirumo ir norite tokios rinkos, kuri būtų kuo atviresnė būtent. Tad klausimas būtų toks. Jūs minėjote, kad reikia atsižvelgti visas esamas aplinkybės. Ar tuo atveju jūs taip pat laikysite šito požiūrio, kad reikia žiūrėti visas aplinkybės? Dėkui. Langen. Kolega Langen. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien sulaukime metinio pranešimo Tad iš tiesų apžvalgai laikas yra geras. Konkurencijos klausimai yra labai svarbus, valstybės pagalbos klausimai, kartelių draudimas, su įmonių jungimusi kontrolė yra labai svarbus dalykai. Komisija čia vaidina ypač svarbu vaidmenį. Per tuos penkerius metus mus nustebino tai, kad Europos komisija energetikos sektoriuje kišosi į teisėkuros procesą. Mano supratimu, komisija čia užsigrėbė per daug, konkurencijos struktūros užsigrėbė per daug. Komisijos direktyvos yra pagristos 17 1765 reglamentų. Tai yra pasenusi rytinė bazė ir manyčiau, kad tai nėra geras pagrindas darbui su Europos parlamentu. Manyčiau, kad čia šį beitą reiktų pakeisti. Na, o kai dėl dukterinių įmonių, dėl tyrimo šiuo klausimu, vėlgi aš manyčiau, kad reikėtų atsižvelgti į visus aspektus. Dažnai uh, atskirais atvejais remiamasi kaip tam tikrų pagrindų, kad būtų galima pertvarkyti visą sektorių. Tai nėra geras požiūris. Girdėjau sakant, kad pavyzdžiui, kad uh, gripo atveju turėtų būti remiamasi siekiant pertvarkyti visą farmacijos sektorių. Na, manyčiau, kad aš daugiau reikėtų remtis juridiniais dalykais. Ir mes taip pat norėtume turėti galimybę ir direktyvas rengiant išreikšti savo nuomonę. Ačiū. Pone komisijos narė, gal jūs dabar galėtumėte atsakyti į pirmosius tris klausimus? Atsižvelgiant į tai, kad Ekono jūsų komiteto pirmininkė labai teisingai pastebėjo, kad valstybių narių, valstybės narės siunčia laišk, laiškus ir ne tik tai, Ispanijos vyriausybė siunčia mums laiškus rūpimais klausimais, o netgi jeigu tai būtų padariusi vien tik tai Ispanų vyriausybė, mes vis tiek atsižvelgtume jos nuomonę ir turime labai aiškiai apibriežti, kokius atvejus būtina nagrinėti. Aš prisimenu diskusijas plenarinėje sesijoje Strasbūre, kai buvo svarstoma, o kokiagi viso to kaina, kam kyla didžiausias pavojus. Mes tada svarstėme laikinos sistemos esmę. Aišku, bet to, kad laikina sistema tikrai turi prasmės, nereikia pamiršti ekonominės veiklos kitose sektoriuose, kuriems finansų krize daro didžiulį neigiamą poveikį. Visą tai rimta problema ir nebejotinai Komisija teikia rekomendacijas valstybėms narėms, mes parengėme Europos ekonomikos atkūrimo planą bei sukūrėme pagalbos priemonių laikinąją sistemą. Dabar dėl tos laikinosios sistemos valstybės narės gali teikti pagalbą bet kokiam sektoriui aišku, atsižvelgdamos į tam tikras nustatytas sąlygas. Nes pagrindinis tikslas yra užtikrinti pavyzdžiui, automobilių pramonės gyvybingumą. Automobilių pramonė, automobilių sektorius yra labai svarbus Europos ūkio atsigavimo prasme, bet taip pat turime atsižvelgti, kad būtent automobilių sektoriuje yra pernelyg dideli pajėgumai, daug didesni negu kad jų reikia Europai. Taigi automobilių sektorius ir iki krizės susidurdavo su rimtomis problemomis. Todėl komisijos pozicija buvo tokia, kad 2008 metais reikėtų tarsi nubriežti tam tikrą skiriamąją liniją ir reikėtų taikyti įprasines įmonių gelbėjimo bei restruktūrizavimo taisyklės. Aišku, mes turime siekti lygių veiklos sąlygų visiems ir naikyti šią prasme netinkamas sąlygas. Pagalba, kurią teikiame automobilių sektoriui anaip tol, nereiškia, kad jam yra išrašomas čekis be nurodytos sumos ir kad ta pagalba bus neribota. Ta noriu aiškiai pasakyti. Ir vadovaujamasi ne politiniais kriterijais Ir tai reiškia, kad vadovaujamasi ne kažkokiais geogra platesniais geografiniais, regioniniais kriterijais. Vadovaujamas yra labai aiškiais skaičiais, aiškia padėtimi. Ir tam, kad mes galėtume jais vadovautis, mes paprastai stengiamės atlikti tyrimą. Dėl to mes prašėme Vokietijos vyriausybės pateikti mums at, tinkamos informacijos, kad galėtume priimti sprendimą ir dėl Opelio bylos, dėl Opelio atvejo. Bet iš tiesų ir šiuo atveju mes e, kalbame dažniausiai e, apie darbo vietų išsaugiamojo. Bet mes turime galvoti ne tik tai apie darbo vietų išsaugomą, bet apie visą padėtį Europoje. Būtina užtikrinti, kad ši pramonė, šis pramonės sektorius išliktų gyvybingas ir man yra nepriimtinas trumparegiškas trumpalaikis požiūris į gelbėjimą įmonių, nes turėtume vadovautas ilgalaikės perspektyvos uh, principu. Taigi, kaip aš jau minėjau, niekas neišrašo čekio nenurodant sumos šiuo atveju ir nepriima skubotų sprendimų. Kalbant apie ING banką. Turiu pasakyti, kad tai labai įdomus atvejas. Ir jo kontekste yra du atskiri dalykai. Pirmiausia, tai yra apivartinio kapitalo papildymas. 10 milijardų eurų, mes pritarėme tam praėjusi lapkritį, mes pritarėme, kad ING bankui būtų suteikta valstybė nepagalba tam, kad būtų sustiprintas jo turtas ir kad būtų sutvarkytas jo paskolų portfelis, kurio apimtis apie 21 milijardą eurų. Taigi, kas buvo padaryta? Mes pritarėme laikinoms priemonams ir šių metų kovą. Ir esminis dalykas štai koks. Iškilo keletas abejonų tas laikinas leidimas, jo galiojimas pratestas iki rugsėjo 15 dienos, bet tuo pačiu atliekamas dar labiau išsamus tyrimas. Dėl ko mes abejojame? Mes labai abejojame ir šiuo atveju norėčiau pasinaudoti diplomatinėmis frazėmis. Ar galima sakyti, kad e, ING banko portfelio sudarimas uh, atitinka rizikos ribojimo principus. Aišku, mes kalbame be kita ko šiame kontekste ir apie lygių sąlygų sudarimą visiems. Bet banko veikla gana chaotiška jau vienerius metus. Mes suinteresuoti, kad bankų būklė būtų gera. Ir nebūtinai šiuo atveju, bet taip pat ir kitų bankų kitose valstybėse narėse atveju. Nebejotinai, finansiniam sektoriui teikiama didesnė pagalba, nes jo atsigavimas duos naudos visiems. Bet galutinis tikslas yra nepažeisti lygių galimybių principo ir sudaryti visiems vienodas sąlygas. Dar vienas klausimas, ar iš tiesų suteikta pagalba tie finansiniai ištekliai, kurie buvo skirti bankui gelbėti, davė atitinkamos naudos ir padėjo pasiekti mums to tikslo, kurio norėjome. Kai kalbame apie bankus ir pagalbą jiems, turime nepamiršti, kad situacija kai kurių bankų yra labai nemaloni ir ne visais atvejais pagalba yra prasminga. Galima tik tikėtis, kad tie bankai, kuriems buvo suteikta papildoma valstybės pagalba, artimiausių metų sustiprins savo pozicijas ir prisidės prie bankų sektoriaus atsigavimo. Aš visiškai pritariu, kad mums pirmiausiai turi rūpėti Europos sektorius. Bet nepamirškite, kad Europos sektorius funkcionuoja ne atskirai nuo pasaulinių rinkų, o pasaulinėse bankų rinkose yra ir kitų labai rimtų žaidėjų. Taigi, grįžtant prie užduoto klausimo, nebijotinai pirmiausia, ING banko atveju rūpėjo jo paskolų portfelis, kurį reikėjo sutvarkyti. Ir aš manau, kad mes dar panalizuosime šį dalyką. Analizė turi būti baigta kaip galima greičiau, kuo greičiau tuo geriau, nes tai padės kuo e, greičiau atsigauti ir pačiam bankui ir spręsti jo problemas. Ponas Langenas paminėjo ir energetikos sektorių. Iš tiesų, Jau anksčiau svarstėme šį dalyką ir esu labai patenkinta, kad savo laiku pradėjome būtent nuo energetikos sektoriaus peržiūros, nes pamatėme, kad tikrai tame sektorėje toli gražu ne viskas auksų žyba. Ir tai man atsakinga už konkurenciją, bet ir visai komisijai rūpi šis sektorius, kaip ir mano kolegai Andras Pybalks, nes būtent bendrai mes tengiamės energetikos sektorį išryškinti tuos faktorius, į kuriuos būtina visiems atsižvelgti. Ir Kaip matote, rezultatas dabartiniu metu tas, kad energetikos sektorius geriau funkcionuoja ir labiau ribojami a, jo įmonių pelnai. O dabar norėčiau dar grįžti prie Opelio reikalų. Iš tiesų, šiuo atveju reikia vadovautas analizuojant Opelio atvejį konkurencijos taisyklėmis, o ne politiniais motyvais. Ir dar viena pastaba, aš manau, kad politikai neturėtų vadovauti privačių įmonių valdyboms, nes tai tampa užmokesčių už jų anksčiau priimtus sprendimus. Nors aišku, visą tai priklauso nuo pačios valstybės nu, norų. Mano asmeninė patirtis per mano darbo kadencija komisijoje rodo, kad šiuo atveju reikia kalbėti ne tik tai apie nuoseklius veiksmus finansų sektorija, bet taip pat ir galvoti apie kitus sektorius. Aš nežinau, kas bus pasiūlyta ateityje ir kokius sektorius mes atskirai nagrinėsime ateityje, nes neaišku, kuriam sektoriu tikrai reikėtų teikti prioritetinį dėmenį. Dabar dėl farmacijos sektoriaus iš tiesų mes aptikome, kad ir jame ne viskas tvarkoje ir kad ne visada a, farmacijos įmonės laikosi konkurencijos politikos principų. bet turiu pasakyti, kad um, išlaidos sveikatos apsaugai auga dėl to, kad senėja mūsų visuomenės, bet taip pat ir dėl to, kad tam tikri lygų protrukiai šiuo atveju, pavyzdžiui, naujojo gripo, taip vadinamojo keulių gripo, irgi padidina išlaidas sveikatos apsaugai. Todėl aš manau, kad kai mes kalbame apie tokias išlaidas, reikia galvoti kokias išlaidas mes galime a, finansuoti. Ir nebejotinai, kita vertus, reikia sutvarkyti, a, reikia įvesti tvarką pačiame farmacijos sektoriuje, kad būtų sumažintos sąnaudos. Nors nepamirškime, kad farmacijos įmonės patiria a, didžiulės išlaidas. Ar, kurdamos preparatus ir vakcinas. Ačiū toliau ponas Bulman, po to ponas Sančias Presado ir a, ponas Gozė. Taigi pirmiausia ponas Bulman. Ačiū. Pone komisarė, ši komisija nuolatos rėmė konkurencijos politiką ir čia jokių konfliktų nekilo, bet kadangi šiandien jūs mums kalbate apie krizę, E, komisija turi veikti vykdydama integruotas politikas. Reikėtų taip pat, kad ji tinkamai priimtų kritiką dėl Opelio konkrečiai. Per pirmosius dviejus jūsų darbo metus buvo panaikinta General Motors Vokietijoje 10 tūkstančių darbo vietų. Šiandiengi grėsmė iškilo 50 tūkstančių darbo vietų. Vokietijos vyriausybė ketina ir nori kurti tam tikrą tiltą tarp konkurencijos ir pramonės politikos. Kodėlgi nepasakyti, kad būtų džiugu, kad šio tipo pramonė Europoje išliktų. Aišku, svarbu plėtoti naujas technologijas automobilių pramonės, svarbu laikytis konkurencijos taisyklių, tačiau aš norėčiau paklausti, koks yra jūsų planas. Kada nustosite daryti tyrimus, siekiant išsiaiškinti, kas neveikia pramonės politikos rytyje. Reikia tam turėti greitą, koordinuotą procedūrą ir siūlyti sprendimus. Priešingų atveju, bes, be, aklai besilaikydami konkurencijos taisyklių, prarasime tai, kas yra pasiekta gero. Dar vienas dalykas. Lenkijoje leidžiama skirti 55 milijonų eurų subsidijas įmonėms iš globalizacijos fondo. Tiksliau, papild, Taip. Ir ten buvo atleista 2000 darbuotojų, Airijoje 14 milijonų eurų pagalba buvo skirta ir įmonė taip pat atleido daugybę darbuotojų. Galiu paminėti daugiau darbuotojų, Nokijos ir panašiai. Tų sąrašas tuo atveju yra ilgas. Tad norėčiau paklausti, ką veikia komisija pramonės politikos rytyje, regioninės politikos rytyje, nes šios dvi sritis yra glaudžiai susijusios nes prasideda vienų konkurencija prieš kitus, vyksta pinigų švaistimas, nepasiekiant konkrečių rezultatų. Mes norime, kad būtų vykdoma atsakinga konkurencijos politika, kuri atitinka pramonės politikus tikslus priešingų atveju. Prarasim tai, ką pasiekėm. Kitas klausimas. Ačiū. Ačiū, ponė komisarė. Ačiū už jūsų atliktą darbą ir bendradarbiavimą, kuris tęsiasi jau penkerius metus. Norėjau paminėti du dalykus. Pirmiausia, finansų krizę ir privačius pieno sektoriaus veiksmus. Pradėkime nuo finansų krizės. Paaiškėjo, kad konkurencija ir stabilumas, finansinis stabilumas yra įmanomi dalykai. Konkurencija neturi išnykti, kadangi ji padėjo rasti reikiamus sprendimus. O dabar manyčiau, kad restruktūrizavimo procesas turi vykti toliau, tam reikės laiko, tačiau reikia taip pat numatyti ir šeimo iš krizės strategijas. Ir čia aš galvoju apie tai, kad pagalba gavusiai turėtų ją gražinti. 300 milijardų, tol tiek pagalbos buvo išmokėta, plus garantijos. Tad šiandien reikia numatyti investicijas ir apribojimus. Nereikėtų, kad tie modeliai, kurie nėra tvarūs, būtų toliau kartojami. Tai būtų nepriimtina. Aš manau, kad reikia pabrėžti tai, ką jūs jau mums šiandien minėjote. Norėčiau priminti, kad Europos parlamento rezoliucijoje, kuri buvo priimta vienbalsiai, mes sakėme, jog Europos parlamentas turi suvaidinti vaidmenį priimant šios rytyje e, sprendimus pagal bendro sprendimo priimimo procedūrą. Tiek kalbant apie vartotojus, tiek apie pramonės rytį, mes turime turėti galimybę priimti sprendimus. Aš manyčiau, kad kai dėl juridinio saugumo, tą bendro sprendimo procedūrą turėtume minėti kaip vieną svarbiausią. Kai dėl pieno sektoriaus, kainų supirkimo krito, krizė didžiulė. Ir supratome, kad gamintojams mokama kaina netitinka tos kainos, kurią moka vartotojai nuo 40 iki 50 procentų krito kainos, o tarpu vartotojai e, moka tik 2 procentais mažiau už pieną. Tad rinka nebeatitinka gamybos kainų. Nuo to kenčia ir gamintojai, ir vartotojai. Konkurencija yra labai stipriai iškraipoma šios rytyje. E, rinkos veikėjų galios čia yra didžiulės. E, norėčiau paklausti, ar komisija ketina ką nors daryti šiems reikalams išspręsti. Dėkui. Pono Gozės klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, pritariu Jums, kai Jūs sakote, kad reikia persekioti sukčiautojus. Tačiau labiau svyruojantis esu. Kai, kai girdžiu Jūs sakant, kad kompe, konkurencijos dogma yra naudinga vartotojams ir kad e, konkurencija turi būti vykdoma nepaisant to, kokie poreikiai iškyla darbo vietų kūrimo srityje ir pramonės plėtojimo srityje. Juk jeigu darbo nebebus, tai pramonės sektoriaus nebebus. Turime elgtis pragmatiškai. E, Stebiausi tuo, ką jūs sakėte New York'e. Manau, kad jūs ten turėjote parašytą tekstą e, ir gal pasakėte ne visai tai, ką norėjote. Aš manau, kad nereikia greuti to, kas jau sukurta ir egzistuoja. Aš manau, kad selektyvus perskirstimas nėra geras dalykas. Na, o uh, prabangos prekių sektorius yra svarbus sektorius, negalima jo pamiršti. Jūs taip pat siūlote persekioti tuos, kurie piknaudžiauja dominuojančią padėtimi rinkoje. Jūs ketinate siūlyti naujas taisyklės, tuo tarpu dabar dar vyksta e, diskusijos dėl tos prabangos sektorio veikiančios grupės veiksmų jūs ketinate numatyti veiksmus, kurios gali paralyžuoti įmonių veiklą ir taip pat sukelti didelių kliūčių plėtojant užimtumą. Ką ketinate daryti konkrečiai? Dėkui. Komisarė, gal galėtumėte atsakyti šios klausimus ir gal galėtumėte kalbėti šiek tiek trumpiau, kadangi kalbėtojų e, norinčių pasakyti yra labai daug. Gerai, Nuo paskutinio klausimo pradėsiu. Ne, JAV požiūrio mes netaikysime. Komisijos požiūris, e, kalbant apie privačių nuostolių atlyginimo ieškinius, yra labai aiškus. Kuo skubiau jie bus e, išnagrinėti ir spręsti, tuo geriau. Ponas Bulman nerimavo dėl to, kad konkurencijos taisyklės vargu ar galėtų prisidėti prie sprendimo. Aš norėčiau ne, nesutikti su jumis. Tai yra sprendimo dalis. Tai nėra problemos dalis. Nes kai nesilaikoma konkurencijos taisyklių, tuomet mes už tai visi mokame. Mums reikia gerai veikiančios pramonės, sveikos pramonės Europoje, gyvybingos pramonės. Ir tai yra viena iš krizės sprendimo užduočių ne viskas yra, e, ne viską reikia dažyti juodomis spalvomis. Mes tiesiog turime galvoti apie tai, kaip galima būtų atkurti įmonių ir verslo gyvybingumą. Ir kalbėdama apie Opelį, galiu pasakyti, kad būtina yra užtikrinti, kad automobilių gamintojai nebegamintų per daug automobilių, nesižvelgdami į e, paklausą. Tai yra įdomus pavyzdys. Dėlio įmonės pavyzdys yra labai įdomus. Teikdami pagalbą mes suteikėme įmonėms priemonių, kurios leido joms pačioms nuspręsti, kas yra reikalinga ir kaip jos galėtų prisidėti prie ūkio gaivinimo. Uh, Aš girdėjau iš dėlio atstovų ir aš nebijau, kad jie kreipėsi ir į jūs, kad jie planavo jau gan seniai e, pasitraukti iš Airijos. Taigi ne nuo mūsų tai priklausė. Jie galvojo apie tai, ar nereikėtų jiems persikilti kažkur už Europos ribų. Ir aš galiu tik tai pasidžiaugti, kad mes turime regioninės pagalbos priemonę, kuri padėjo Lenkijai atsižvelgti į dėlio e, reikalavimus. Pone pirmininkė, mes manome, kad e, verslo pasaulio sprendimai nulėmėmi tikriausiai ne klausimo, ką mes gausime, kokią valstybės pagalbą gausime. Jų, e, jiems rūpi kiti dalykai, tai yra darbuotojų kvalifikacija, infrastruktūra, mokesčių sistema ir taip toliau. Taigi tai yra įvairių veiksnių, įvairių dalykų kombinacija. Pirmininkaujant Vokietijai, mes apie tai sužinojome, apie dėlio veiksmus ir tuomet Vokietijos vyriausybė kreipėsi atitinkamas institucijas priešėdama atlikti tyrimą. Tai buvo Vokietijos pavyzdys. Tačiau e, dėlio atveju e, įvykis susiklosti kitaip. Dėlės pasitraukti iš Arijos ne dėl to, kad Lenkija daugiau pasiūlė valstybės pagalbos, bet dėl to, kad joje susidarė palankesnė verslo situacija. Toliau. Mes ne tik restruktūrizuojame, mes galvojame apie tai, kaip galima būtų šią problemą, problemą spręsti iš esmės. Uh, Mes jau žengėme į antrąjį etapą, tai yra į restruktūrizavimą, po kurio seks trečiasis etapas ir kuo skubiau prie jo pereisime, tuo bus geriau. Vidaus rinka, be kita ko, yra vienas iš svarbiausių veiksnių, kai mes galvome apie bendrą rinką. Ir Europos bendrijų požiūris turėtų atsižvelgti į 27 valstybių narių gebėjimus dirbti kartu. Privatus ieškiniai. Aš suprantu, kad ko jūs e, norite, bet dėja mes negalime patenkinti visų norų, bet mes e, jūsų pagėdavome nepamiršime. Penininkistės sektorius. Tai yra klausimas, kurį minėjo kelios kolegos, panas Prezedo pavyzdžiui. Mes suprantame, kad pieno gamintojams dabar gyventi nėra lengva. Ir be abejo, šiuo metu svarbiausias klausimas yra, kasgi nurenka gritinėlę, kas tuo pasinaudoja. Be abejo, mums reikėtų gerai veikiančios rinkos, kur e, nuo pat pradžios, nuo pat karvės iki pieno vartotojo. Tik tai taip mes galėsime padėti e, pieno gamintojams. Mes bendradarbiaujame su valstybių narių konkurencijos e, tarybo, tarnybomis, nes e, daug kas nuo jų priklauso. Mes su jomis, kaip minėjau, bendradarbiaujame ir mes parengėme ataskaitą šiuo klausimu, kurioje yra išdėstytos įvairios priemonės. Ir e, tyrimą dar tęsime, analizuojame padėtį įvairiuose sektoriuose. Konkurencijos politikoje pirmiausia atsižvelgiama į vartotojų interesus. Jau buvo paminėta, kad mums reikia darbo vietų tam, kad mūsų vartotojai turėtų uh, už ką įsigyti įvairias paslaugas ir prekes. Ir dabar mums labiausiai rūpi turėti gyvybingą pramoninę gamybos veiklą. Ir tais atvejais, kai darbdavys, turime siekti, kad darbdavys nepriklausytų vien nuo valstybės pagalbos. Nes tik tai taip galėsime e, užtikrinti, kad ir ateityje turėsime pakankamai darbo vietų. elektroninė priekyba. Šiandienos tendencijos yra labai įdomios. 3 spalio savaitę įvyks e, e, mūsų posėdis, kuriame bus kalbama apie e, internetinę priekybą, apie paslaugų teikimą internetu. Prabangos prekės bus e, vienas iš dalykų, apie kurį kalbėsime, nes jo, joms taikomas ypatingos sąlygos. Ir pateiktas pasiūlymas, mano galva, yra geras. Dėkuoju komisijos nariai. Toliau Sofija Inetvel, Svent Gigald ir Ziggy Fold. Sofija, prašau. Dank u wel, voorzitter. Um, commissaris, het is al... Dėkuoju, pirmininkė. Komisarė, visą laiką malonu Jūs matyti šiame komitete. Tiesiog norėčiau užduoti kelias klausimas apie valstybės pagalbą. Bet pirmiausia, noriu išsakyti bendro pobūdžio pastabą apie mūsų diskusiją. Kartais man susidaro įspūdis, kad kai kam atrodo, kad konkur... būtent dėl konkurencijos politikos yra prarandamos darbo vietos. Tačiau aš norėčiau tokiu, tokiems kolegoms priminti, kad e, konkurencijos politika veikia tuo met, kai pati rinka nesugeba sukurti pakankamai konkurencijos. Valstybės pagalba nėra, nėra ta priemonė, kuri padės mums sukurti darbo vietas. Taigi dabar apie valstybės pagalbą. Bankai. Jau daug apie tai kalbėjome. Ir jūs e, jau išsakėte savo nuomonę šio klausimo. Bet aš manau, kad mums reikia ištamesnės analizės kuri parodytų, kiek valstybės pagalbos reikia skirti. Jei pažvelgsite į konkurencijos pranešimą, kuris buvo paskelbtas praeitais metais, pamatysite, kad Europos komisijai ne, e, pavyko daug ką patobulinti. Tačiau aš norėčiau paklausti, kokiu pagrindu jūs atmetėte e, kelis prašymus. Antra, nemažai valstybės pagalbos yra skiriama, pavyzdžiui, automobilių gamintojams. Ir žmonės pato sako, arba tos e, įmonės sako, kad mes pasinaudosime tomis lėšomis tam, kad galėtumėme pertvarkyti įmonę ir prisitaikyti prie e, dabartinių ekonomikos sąlygų. O man rūpėtų štai kas. Kaip galima būtų patikrinti, ar iš tikrųjų valstybės pagalba yra naudojama būtent uh, tokioms radikalioms permainoms. Nes man susidaro įspūdis, kad įmonės nieko iš tikrųjų nedaro. Ir aš patikiu beje žodžių klausimą, e, patikiu klausimą komisijai šio, e, šią temą. Ir galiausiai jūs kalbėjote apie priekybą internetu. Aš norėčiau dar kartą pakartoti Europos parlamento reikalavimą, kuris buvo išsakytas Evans pranešime dėl konkurencijos patvirtintame praeitais metais. Mes teiravomės apie tai, kaip yra tvarkoma reklama e, internete, nes e, daug įmonių jau turi labai griežtą poziciją šiuo klausimu. Ja, zunächst mal äh, würde ich gerne noch mal versichern, die grundsätzliche Unterstützung, dass. Norėčiau pirmiausia, kad e, mums pakartotumėt savo garantijas dėl Vokietijos vartotojų apsaugos. Jie kenčia nuo energetikos sektoriuje Vokietijoje egzistuojančių oligopolių, taip vadinamų. Jeigu komisija imsis priemonių, kad ši situacija išsispręstų, Vokietijos vartotojai tuo labai apsidžiaugtų, nes iki šiol konkurencijos reguliuotojai Vokietijoje nesugebėjo su padėtim susitvarkyti. Deutsche Zeitung, priželio trečios numerėje, jūs sakėte, kad sistema, trijų ramščių sistema, e, yra pasenęs dalykas ir kad ta sistema nebeatitinka to vaidmens, kurį turi vaidinti Vokietijos ekonomika. Turiu tris klausimus. Pirmiausia, norėčiau paklausti, ką jūs iš tikrųjų manote dėl šio trijų ramščių bankų sektoriaus Vokietijoje. Kaip ketinate paskatinti konkurenciją, o ne tik siekti ją priboti? Vartotojai, mažos įmonės, mano, kad turėti bankų struktūrų tokią įvairovę yra geras dalykas. Tai yra tas privalumas, kuris neegzistuoja kitose šalise. O kodėl jūs manote, kad tai iškraipo konkurenciją? Jeigu dideli privatus bankai buvo paremti mokesčių mokėtojų pinigais, o, o, tai yra vienas variantas, o taupomosios kasos vadinamos turėjo pačios rasti išeitį iš susidariusios situacijos. Taupomosios kasos ir savišalpos bankai, taip vadinami, ar, ar jie atitinka nūdienos reikalavimus? Toks greičiau kiltų klausimas. Na ir paskutinis klausimas būtų susijęs su mokesčių sektoriumi. Norėčiau paklausti. Štai ko, mes turime daugybę mokestinių priemonių Europoje. Ir atsiranda dėl to kartais konkurencijos iškraipimų, nes mokesčiai ne vienoje atskirose šalyse. Ar manote, ar reikia ką nors daryti? Pavyzdžiui, ar galėtų būti taikomos subsidijų taisyklės, siekiant kovoti su e, nesažininga konkurencija fiskalinėje srityje? You, Dėkuoju, pirmininkė komisarė. Dar vienas klausimas apie Opelį. Ir pateiksiu konkrečių detalių. Aš taip pat parašiau jums laišką šiuo klausimu. Penki, uh, e, 1500 e, darbo vietų Lūtenio apygardoje buvo panaikintos. Ši opelio gamikla veikė puikiai. Ir aš manau, kad e, negalima prisidengiant krize teikti nepateisinamo dydžio valstybės pagalbą. Restruktūrizavimas turi vykti atsižvelgiant į e, komercinius sumetimus. Taigi, mano klausimas būtų štai toks. Kokią informaciją bei veiksmais jūs naudojotės e, tam, kad užtikrintumėt, kad visuomet e, restruktūrizuojant įmonės yra atsižvelgiama į komercinį būtinumą. Ir antra, restruktūrizavimas sukelia daug neiškumo ne tik darbuotojams, bet ir tiems, kas netiesiogiai priklauso nuo tokių įmonių. Be abejo, tai yra labai aktuolus klausimas. Ir būtų dėkinga, jei jūs man pateiktumėt konkretų atsakymą apie tai, per kokį laiką jūs ketinate parengti savo atsakymą ir e, išvadas. Komisarė, prašau, kai tik pasiruošite, atsakykite į klausimus. Thank you. Um, I couldn't agree more. Visiškai pritariu Sofi išvadai apie darbo vietas ir apie tai, kokiu darbo vietų mums reikia. Ir, apie, ir tam, ko jūs pasakėte apie tai, kokiais atveju, kam naudojama yra valstybės pagalba. Iš tikrųjų, mes turime labai ilgą sąrašą, kuriame yra išdėstėte daug naudingų priemonių. Tai ne tik rekapitalizacija, bet ir garantijos ir taip toliau. Aš jūs informuosiu ateityje apie tai, kokiu veiksmu mes ėmėmės, kokias garantijų uh, schemas taikome, netradicinės pagalbos uh, schemas, paramos formų schemas ir taip toliau. Jūs klausit uh, apie tai, kodėl mes atmetėme nemažai prašymų. Į šį klausimą sakysiu šiek tiek vėliau. Automobilių gamintojai yra ypatingas sektorius, nes mes kalbame apie tai, kad norime, kad Europoje gyvuotų sveikas automobilių gamybos sektorius. Tačiau nepamirškite, kad šiandien šiam sektoriu yra gan sunku, tai jie turi prisitaikyti prie naujų aplinkosaugos reikalavimų. Ir teikdami valstybės pagalbą mes galvojame apie tai. Ir mes gavome kelis e, pasiūlymus šių klausimų. Bet galiausiai, jei mes galėtume atsižvelgti į įvairius veiksnius daugiau, tai nuo to būtų visiems tik geriau. Jūs taip pat klausėt, į kokius komercinius aspektus mes atsižvelgėme teikdami valstybės pagalbą. Galiu pasakyti, kad mes, e, e, kad Opelio pavyzdys ir būtų atsakymas į jūsų klausimą. Toliau buvo kalbama apie reklamą internete. Aš norėčiau pateikti Jums išsamų mūsų išvadų sąrašą, tačiau kol kas dar negaliu to padaryti. Tai būtų kiek per anksti. Dabar, Vokietijos vartotojai. Jums leidus norėčiau pasakyti, kad e, Vokietijos vartotojai kalba apie tai, kad jie už energiją moka kur kas daugiau nei kitų šalių piliečiai. Taip yra dėl to, kad toks yra gyvenimas. Tokia situacija susidarė dėl to, kad stambios įmonės piknaudžiauja savo padėtimi. Tikiuosi, kad šią problemą mes išsprendėme, mes suskaldėme tas įmonės ir tikiuosi, kad vartotojai galiausiai turės patys pasirinkti, kas jiems naudingiausia. Dabar bankų restruktūrizavimas Vokietijoje. Jūs minėjote ir interviu, tai, ką aš pasakiau savo interviu. Galiausiai man rūpi ne tai, kam priklauso bankas. Man nerūpi, kas yra banko akcininkai, ar tai yra vyriausybė, ar privatus asmenys. Aš galiu Jūs patikinti, kad aš asmeniškai galiu visiškai atvirai pasakyti, kad gal man, e, mane tai ir domintų, tačiau tai ne, ne, ne kiek nėra susijęs su mano pareigomis ir mano veikla. Šios krizės pamoka būtų tokia. Banko, e, e, banko, banko veiklos pagrindinis tikslas yra skolinti lėšas. Ir e, šios krizės metu pamatėme, kad bankai nesugebėjo E, to, užti, ne, e, to užtikrinti, nesugebėjo įgyvendinti savo pagrindinės pareigos, e, vykdyti savo pagrindinės pareigos. Vokietijos žemių bankai Landesbankai susidūrė su tam tikromis ypatingomis problemomis. Jei mokesčių mokėtojai norėtų, kad jiems būtų skirta valstybės tuomet tuos kai, kelis bankus galima būtų išgelbėti. Vėlgi aš dar kartą norėčiau paminėti, kad man visiškai nerūpi, kam priklauso bankas. Man rūpi, kad būtų uh, užtikrinta sąžininga konkurencija. Vieno trimo metu, uh, kuris, uh, kurio metu nagrinėjamas yra mažminės priekybos, mažminės bankininkystės sektorius, mes, išsie, mes išnagrinėjome, kokios yra nusavybės struktūros, kokia yra koncentracija tų bankų rinkoje ir taip toliau. Ir tam tikrais atvejais mes išsiaiškinome, kad keli bankai buvo susidarę dėl įkainių ir rinkos dalies. Uh, Neturiu jums aiškinti, ką tai reiškia. Tie bankai priklauso dažniausiai e, savivaldybėms. Aš matau iš jūsų kūno kalbos, kad jūs nepritarė tam, ką aš sakau. Na, aš tiesiog noriu pasakyti, kad Vokietijoje taupomieji bankai atsidūrė ypatingoje padėtyje, kadangi jie yra kontroliuojami valstybės, tai per savivaldybę. Štai tokia yra realybė. Žemė bankai nukentėjo per šią finansų krizę ir jie yra restruktūrizuojami šiuo metu, tam, kad juos galima būtų išgelbėti. Mes stebime atidžiai situaciją ne vien galvodami apie valstybės pagalbos teikimo priežiūrą, bet ir nepamirždami, jog būtume laikytis antimonopolinių taisyklių. Paskutinis klausimas buvo susijęs su mokesčiais. Jums tikriausiai yra žinoma, kad pagal galiojančias sutartis bendryje turėtų uh, iš karto reaguoti, kai uh, nustatome, kokie yra mokesčių sistemų uh, iškraipimai. Ir tas atvejas, apie kurį jūs kalbėjote, kaip tik ir, ir yra toks mokesčių sistemos iškraipimas. Ir todėl komisija paskelbė, kad šiuo atveju valstybės pagalba buvo teikiama pažydžiant galiojančias taisyklės. Ir todėl valstybė narė turėjo ją atsimti. Opelio gamykla e, Liutenė, Junktinėje karalystėje. Visi sprendimai turi būti priimami remintis komercinių jų e, būtinumų. Jūs klausit, e, kokiais duomenimis mes remiamės, priimdami savo galutinį sprendimą. Tai ir būtų mano toks atsakymas. Dabar jūs klausit apie tai, per kokį laiką mes parengsime savo veiksmų planą. Kuo skubiau, tuo geriau, būtų toks mano atsakymas. Aš suprantu, kad tos Opelio gamyklos darbuotojai ir visi jos e, teikėjai, o labai dažnai beje tai yra uh, nemažai žmonių norėtų, kad sprendimas būtų priimtas kuo skubiau. Dėkoju komisijos nariai. Turiu iš karto atsiprašyti, todėl kad mes ko gero nesugebėsime visiems suteikti uh, galimybę pasisakyti. Toliau. Kiti trys klausimai ir pirmiausia, Danutė Hubner. Dėkuoju, Nelėt. Aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad e, žaviuosi ir jumis, ir jūsų darbu, ir tuo, kaip jūs tvarkotės šios krizės akivaizdoje. Keli klausimai. Pirmiausia, bankai. Vienas iš e, bankų rekapitalizacijos tikslų yra prisidėti prie ūkio gaivinimo. Vakar mes kalbėjomės su Žanklodu Trišė ir jis labai aiškiai pasakė, kad e, pinigų ekspansija ir toliau prisideda e, prie išėjimo šios e, krizės strategijos. Ir aš e, taip pat pritariu tam, ką jūs pasakėte apie žemė bankus. O paklausti norėčiau apie valstybės pagalbos efektyvumą. Rekapitalizacijos susitarimuose bankai prisima tam tikrų įsipareigojimų. Ir problemos kyla dėl to, kad jie nesilaiko tų įsipareigojimų ar dėl to, kad e, valstybės narise yra fin, fiskalinių problemų ar dėl to, kad bankai e, neteisingai tvarkusi su turimomis lėšomis. Antras klausimas. Komisijoje jūs turite nemažai, jūs esate atlikę nemažai finansinių e, analizių ir tyrimų. Ir aš suprantu, kad labai sunku būtų nepolitizuoti diskusijos apie valstybės pagalbą. Be abejo, grinę politiką gal galima būtų atmesti, tačiau vienaip ar kitai sumet, į politinius sumetimus yra atsižvelgiama teikiant valstybės pagalbą. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip komisijos narės. Kaip jūsų manimų galima būtų uh, skaičiais įvertinti valstybės pagalbos efektyvumą? Um, last, uh, year... Pone komisijos narė, per pastaruosius metus smulkus verslininkai pasinaudojo daugeliu jūsų priimtų sprendimų ir, pavyzdžiui, ne tik tai korinio ryšio srityje, bet ir kitose srityse ir tarp valstybinio <clears throat> rūmingos rytyje, už tai esame dėkingi. Bet yra dar viena problema, tai yra nacionaliniai reguliuotojai. Deja, jų sprendimais ne visada esame patenkinti, todėl kad faktiškai, sakysime, mano šalyje energetiką kontroliuojančios institucijos viso labo aklai patvirtina tai, ką joms diktuoja monopolinės įmonas. Ir nuo to tikrai vartotojai nukenčia. Ir beje, turiu pasakyti, kad ir mūsų atveju, pavyzdžiui, transporto sektorėje buvo pasmerktas um, nacionalinis reguliuotojas teismo sprendime. Taigi, ponė pirmininkė, noriu paklausti, o kur komisija žiūri, kai vyksta tokie dalykai nacionaliniu lygiu? Mano klausimas būtų susijęs su valstybės pagalba. Europos komisija, kurios nariai jūs esate, kalba apie konkurenciją kaip alfa ir omega visos pramonės politikos. Na, ekonomikos teorijagi mums sako, kad būna tokios veiklos, kai rinka veikia nepakankamai efektyviai ir kur konkurencija yra neįmanomas dalykas. Tai susidaro vadinamieji natūralūs monopoliai. Tai yra dažniausiai tinklinė veikla - transportas, energetika, komunikacijos. Būtent čia yra svarbu palaikyti nustatytus kaštus, nu- nustatytas kainas ir e, dėl dirbtinės konkurencijos galima, gali nutikti taip, kad šita veikla sutriks. Būtent dėl to privačių įmonių veikla, esant tokioms sąlygoms, kartais uh, susidaro tokia, kad stengiamasi mažinti kokybę, kad būtų mažesni kaštai arba stengiamasi gauti daugiau pinigų iš vartotojų. Na ir tuomet gali susiklausyti ir dar prastesnė situacija, kai siekiama susitarimų tarp įmonių ir kuris susikūrė uh, E, tie oligopoliai. Tad mano klausimas būtų paprastas. Ar jūs, ponė komisarė, plėsite valstybės pagalbos ryties lauką ir ar leisite užtikrinti finansavimą bend, tokio paslaugų, kurios yra laikomos bendro intereso paslaugomis. Manyčiau, mums tai yra svarbu ir aš norėčiau paklausti, ar jūs plėsite tų paslaugų finansavimą, ar bus galima vykdyti investicijas valstybėms į šiuos sektorius. Uh, Ir na, tai nėra vien tik privataus sektoriaus dalykas. Dėkoju. Krishna. Danuta, was, uh, rightly meant... Danuta labai teisingai pastebėjo, kad iš tiesų mūsų sritis kelia daug iššūkių ir um, komisija labai glaučiai bendradarbiauja su vidaus rinkos generaliniu direktoratu, su ekofinu, tam, kad būtų galima sukurti visą vertę politiką. Nebejotinai tai sudėtingas uždavinys, dirba daug pasišventusių ekspertų grupių ir turiu pastebėti, kad netaip seniai, kai prasidėjo finansų krize, Mūsų taisyklės jau buvo pradėtos įgyvendinti. Ir Europos centrinės bankas kartu su valstybių narių centriniais bankais galvojo ir ėmėsi atitinkamų priemonių, suburdami bendrai pajėgamus. Taigi iš tiesų ekonominė analizė yra vykdoma. Ir ne tik tai jūsų paminėtose konkrečiose srityse arba uh, konkrečiais klausimais, kuriuos jūs iškėlėte. Kartais iš tiesų vienoje ar kitoje srityje rinka pati nesugeba susitvarkyti, nesugeba veikti. Bet tada kyla klausimas, kodėl nesugeba veikti. Ar dėl to, kad jinai netinkamai organizuota, ar dėl to, kad tai tiesiog neįmanoma. Diskusijos tos, tais klausimais yra rengiamos ir kalbant apie bendro intereso paslaugas, viešasias paslaugas, tai e, mes galvojame, kad per kitą komisijos kadenciją kartu su parlamentu bus sukurtas reikiamas sistemos pagrindas. Kitas dalykas, kad privatus verslas neturi teikti paslaugų, kurių nepajėgia jų teikti. Ir štai šioje srityje reikalinga spręsti problemą. Ir manau, kad reikia atskirti du dalykus, kas atlieka darbą ir kas vykdo kontrolę to atliekamo darbo. Nebijotinai, kad bendro intereso paslaugos yra atskiras dalykas ir uh, šiame sektorėje valstybės pagalba teikiama ir turi būti teikiama. Toliau dėl nacionalinių reguliuojančiųjų institucijų energetikos, transporto ar net kitose sritise. Ir kaip galima įsiaiškinti, ar teisingus sprendimus priima nacionalinės reguliuojančiosios institucijos. Aš manau, kad šiuo atveju reikėtų pasinaudoti kolegų peržiūros principu, jį pritaikyti ir tokiu būdu galėtume geriau įsiaiškinti, ar teisingus sprendimus priima ir ar teisingų priemonių imasi nacionalinės reguliuojančiosios institucijos. Tada būtų galima atitinkamai bandyti reglamentuoti kai kurius dalykus. Ačiū. Dar šeši komiteto nariai nori užduoti klausimą, bet laiko lieka labai mažai ir aš norėčiau, kad jie dabar visi vienas paskui kitą užduotų klausimus, o jeigu komisijos nariai nespės atsakyti visus klausimus, tai tada jį galės tai padaryti raštu vėliau. Taigi, Catherine Steele, Suothe Koslik, Saif Kemal, Ola Schmidt ir Enika Djuri. Mhm. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu klausimą dėl baudų sumos. 2008 metų pradžioje jūs skiriate didelę baudą Microsoft įmoniai. Na ir ta linija tarp įmonės griovimo ir, ir, ir kai atgrasimo nuo kai kurios ne, negeros praktikos yra, ta riba yra labai trapi. 5 procentai apyvartos stagnacijos laikotarpių yra tikrai didžiulis, didžiulis smūgis įmoniai. Inovacijos kitas svarbus dalykas. Ar taikote baudas bendrai, ar atsižvelgėte į įmonės galimybės inovuoti. Jūs sakėte, kad labai svarbu užtikrinti darbo vietas, tvarias darbo vietas svarbu kurti. Tam reikalingos inovacijos. O Europoje, regis, čia susidūrėma su tam tikrais sunkumais. Aišku, kad baudos yra numatytos tam, kad būtų atgrasoma nuo blogos praktikos, tačiau inovacijų greuti baudomis tikrai nevalia. Nes jeigu taip darysim, tai savo tikslų tikrai nepasieksim. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariai. Aišku, aš visiškai pritariu tam naujoms rekomendacijoms, kurios priimtos dėl plačiai juoščio interneto tinklo. Prieš keletą mėnesių jūs sakėte, kad neatsitiktinai valstybės pagalba šioje srityje turi būti teikiama atsargiai. Ir kad šios srities elektroninių ryšių priemonių srityje būtent techninė pažanga ir inovacija buvo didžioji varomoji jėga. Dabar dėl bankų ir inovacijų sektoriaus. Kaip iš tiesų bandoma spręsti a, problemas kurios institucijos jums kelia daugia, didžiausią nerimą ir su kokiomis operacijomis tai susiję. Panas Žaitliu. Ačiū. Pone pirmininkė, gerbėmėjai kolegos, Europos komisija kancio karbido įmonės nubaudė, apkaltinusi karteliniu susitarimu. Bauda siekia 3 milijonus eurų, bet pati didžiausia bauda buvo skirta Slovakijos chemijos pramonės įmoniai ir ji siekia 20 milijonų eurų. Bijau, kad ši baudos suma, šis baudos dydis yra kur kas didesnis negu kad būtų įmonė pajėgi sumokėti. Ir tokiu būdu faktiškai įmonė yra žlugdoma. Juolab nereikia pamiršti, kad viskas vyksta krizės sąlygomis. Todėl norėčiau į Jūs kreiptis ir pagalvoti, ar neįmanoma būtų leisti įmoniai sumokėti baudą dalimis. Kadangi dabar labai kalnakasybos pramonės apimtis krito ir atitinkamai nukentėjo chemijos pramonė. Todėl aš manau, komisija turėtų atsižvelgti. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū komisijos narė. Trumpa pastaba. Vienas iš dalykų, kuriuos turime pripažinti šiame komitete, yra tai, kad mes visi norėtume, kad rinka sklandžiai funkcionuotų, bet visi suprantama, kad egzistuoja monopolijos. Ir ypač krizės sąlygomis negalima leisti, kad jos žlugtų. Susidaro tam tikras prieštaravimas, kurį matyt teks spręsti ateityje. Bet norėčiau paliesti Junktinės karalystės problemą. Dabar vykdomas ASTP um, tyrimas ir jis dar nebaigtas. Tačiau man įdomu, kokius konkrečius dalykus tyrimas apriepia dabar. Kitas dalykas, kad Junktinės karalystės vyriausybė gali panaikinti konkurencijos tarnybos priimtus sprendimus ir ar tokiu atveju jūs, jūsų direktoratas imsis priemonių. Ačiū toliau, panas Ola. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu išreikšti tvirtą paramą komisijos nariai šiuo atveju, nes manau, kad valstybės pagalbos teikimo varžytinės varžybos Europoje gali turėti tragiškas pasiekmes Europai, nes iš tiesų tai gali turėti didžiulios žalos. Nepaisant to, kad automobilių pramonė labai svarbi. Reikia atsižvelgti ne į vienos valstybės narės interesus, nes pavyzdžiui, aš atstovauju rinkėjams, kurioje ir Skanė, ir Volvo, ir kitos savo gamyklos veikia. Todėl jeigu mes uh, leisime Vokietijos Opeliui dabar veikti taip, kaip jie numato, nukenties mūsų regionas. Ir aš manau, komisija turi pasigalasti nagus ir visomis išgalėmis užkirsti kelią neteisingai praktikai. Pone komisijos narė, noriu padėkoti Jums už tai, kaip komisija um, dirba kovodama su krize ir labai esame dėkingi už lankstų požiūrį. Klausimas būtų toks. Yra jau kalbama apie pasitraukimo iš krizės strategiją, apie ekonomikos atkūrimo planus, tačiau akivaizdu, kad ekonomikos atkūrimas ne vienodais tempais ir apimtimi vyks įvairiose valstybėse narėse. Todėl ar nereikėtų taikyti e, kelią. Nereikėtų taikyti labiau lankstaus požiūrio vienu ar kitu konkrečiu atveju. Ačiū. Pabandysiu atsakyti visus jūsų klausimus, bet iš anksto atsiprašau tų, kuriems nespėsiu atsakyti, nes kai kur, atsakant į kai kurios klausimus reikia pateikti daugiau informacijos. Dėl um, baudų dydžių. Aš sutinku su tuo, ką jūs sakote, bet nepamirškite, kad baudos yra skiriamos tik tiems, kurie tikrai uh, daro didelę žalą kitiems verslo subjektams ir vartotojams. Dabar dėl metodologijos. Mes tikrai paprastai analizuojame, kokio dydžio žala sektoriuje padaryta, per kokį laikotarpį ir ar žalingas elgesys yra testinio pobūdžio ar vienkartinės atvejas. Nebejotinai taip pat analizuojame, ar vis tik laikomasi nors kokiu mastu taisyklių. Dabar inovacijos. Aišku, jeigu aš pradėsiu teikti pavyzdžius, tai tai užims per daug laiko, bet jeigu nors kas nors šioje srityje piknaučiauja dominuojančią padėtimi, tai tai reiškia, kad kitos įmonės negali skirti lėšų inovacijoms. Bet nereikia visada viską suvesti į inovacijas. Taip yra daugeliu atveju, tai labai svarbu, bet tikrai ne visais atvejais ir tik tam tikrais atvejais dominuojantis elgesys rinkoje blokuoja kitų galimybės užsijimti technologijų pažanga. Dabar nesugebėjimas išmokėti baudų ir ar nereikėtų atsižvelgti į specifines ekonominės sąlygas. Turiu pasakyti, kad mes labai ateičiai analizuojame kiekvienos įmonės padėtį ir jos veiklos aplinkybės. Dėl to, ar būtų galima vėliau sumokėti baudą, ne tada, kada įskirima, arba mokėti ją dalimi, taip iš tiesų, aš manau, šį klausimą galima svarstyti. Bet vėlgi, krizės atveju ypač svarbu aiškiai parodyti, kad krizės sąlygomis nebus leidžiama veikti pažeidžiant taisyklės ir tuo būdu užsitikrinant savo geresnę vietą pasaulio. Mes gerai suprantame, kad skolų valdymo atveju turi būti vadovaujamasi reguliavimo jūsų mokėjimo taisyklėmis ir viena iš galimybių egzistuoja, tai yra ta galimybė sumokėti skolą dalimis. Mes esame gavę keletą pasiūlymų ir um, bandome jais pasinaudoti ir naudosimės ateityje Slovakijos klausimas ir uh, kartelinio susitarimo klausimas. Žinote, kad karteliai yra atsakingi už nemažiau kaip 2 milijardus eurų padarytą žalą Europos ekonomikai kiekvienais metais. Ir kai kalbame apie jų gebėjimą sumokėti baudą, mes bandome atsižvelgti įmonių situaciją. Ir prieš šiuo konkrečiu jūsų minėtų atveju nustatant baudos dydį, komisija išanalizavo susijusios įmonės finansinę padėtį ir jos pajėgumą sumokėti skolą. Ir baudos dydis nustatytas tikrai atsižvelgiant į jos finansinės galimybės. Ir numatant atitinkamas um, atitinkamą mokėjimo tvarkaraštį Loido grupą. Na, Iš tiesų, gerai funkcionuojanti rinka naudinga visiems ir tiems, kurie ieško naujo, da, e, nori gauti darbą, tiems, kurie nori užtikrinti didesnės pajamas. Taigi ši bankų grupė buvo sudaryta įsigijant Halifaxo um, Škotijos karališkai banką ir uh, grupės subūrimas. Uh, subūrimui buvo taikomos tam tikros sąlygos, nepamirštant, kad um, Junktinės karalystės vyriausybė panaudojo savo lėšas gelbėdama Halifax ir uh, Škotijos karališkai banką. Dabartiniu metu nebejotinai po susidariusios grupės uh, yra daug daugiau galimybių Junktinės karalystės bankų sektorija teikti smulkesnės paslaugas, bet tikrai nebus leista šiai grupai toliau konsoliduoti savo vietą rinkoje ir ją stiprinti taip, kad būtų padaryta ateityje žala vartotojams arba toms bankų sektoriaus įmonams, kurios e, negavo valstybės pagalbos. Taigi, Lloyds bankų grupė turės vadovautas nurodytomis priemonėmis ir svarbiausia šiame E, šioje srityje yra tai, kad bankas turi būti pajėgus vykdyti prisimtus įsipareigojimus, kad nebūtų iškraipama konkurencija arba tik minimaliai iškraipama ir kad būtų e, vykdomi įsipareigojimai vartotojams. Dar vienas klausimas - tai e, pasitraukimo iš krizės strategija. Nebejotinai, kiekvienu konkrečiu atveju bus įvertinama tokia strategija. Ir aš dar savo pasisakymę pradžioje sakiau, kad pagrindiniai principai turi išlikti, bet reikia galvoti, kaip galima būtų lankščiai veikti. To lankstumo tikrai reikės, reikia dabar ir mes galvosime, kaip tai užtikrinti. Pirmininkė, ačiū Ne komisijos narė atsiprašo. Pamiršau vieną labai svarbų klausimą, kurį jūs uždavėte. Jį neatsakiau. Kai mes kalbame apie Opelio atvejį, tai iš tiesų šiuo atveju kalbame ne vien tik tai apie komercijus dalykus, nes kaip ir bankų atveju šiuo atveju reikia spręsti labai konkrečią automobilių pramonės problemą, jeigu mes ją spręsime vadovaudomėsi siaurų suvokimų, nebejotinai kelsime grėsmę automobilių pramonės um, įmonėms kitose valstybėse narėse ir nesugebėsime užtikrinti automobilių pramonės pajėgumo gerai veikti, jos gyvybingumo, o tai yra labai svarbu Europos ekonomikai. Pirmininkė, ačiū Jums komisijos narė. Manau, kad uh, Tikrai labai gerai, kad jūs atvykote į mūsų komiteto posėdį. Esu dėkinga jums ir už šį pokalbį, ir už e, visą tą bendravimą, kuris vyko iki šiol. O po keletos minučių perėsime prie mūsų kito darbo tvarkės punkto. Uh, please, we've got a, a very full agenda still and we need... Kągi, prašyčiau visus užimti savo vietas, nes mūsų darbo tvarkėje dar daug klausimų. Ir pirmiausiai tai yra pono Starkso nuomonės, Starkso nuomonės rengimas dėl tam tikrų tipų bendrovių metinės atskaitomybės nuostatų dėl mikrosubjektų. Todėl labai prašau, tie, kurie išeinate iš salės, padarykite tai tyliai, o jeigu norite pasišnekėti, kviečiu visus pasišnekėti už salės ribų. Nes per didelis triukšmas salėje, kad me ir ponas Terks negali negali tiesiog daryti savo pranešimo. Aš labai atsiprašau, kad jūs spaudžiu, bet mane spaudžia laikas. Dėkoju, ponia pirmininkė. Pasistengsiu kuo trumpiau. Taigi turime komisijos siūlymą, kurio tikslas yra suteikti valstybėms narėms galimybę atsisakyti e, mikrosubjektų metinės atskaitomybės kai kurių taisyklių. Komisijos siūlymas, man atrodo, visiškai reikalingas, nes siūloma vykdyti administracinį supaprastinimą, kuris būtų skirtas mažoms įmonėms pirmiausia. Ta aš remiu, tačiau nesusitikinęs, kad siūlymas leidžiantis valstybėms narėms atleisti mažas įmonės nuo tos metinės ataskaitos, padės pasiekti reikiamų tikslų. Aš tą m, mm, taip ir manau ir, ir aiškiai pažymėjau savo pranešime, kad komisijos siūlymai yra geri, tačiau neatsižvelgiama į trūkumus tokio siūlymo. Jeigu nebeliks metinės atskaitomybės, tai tai turės ne tik privalumų, tai turės ir trūkumų. Aš norėčiau paklausti, kokį poveikį tai turės mikro įmonių finansavimui, nes bus mažiau skaidrumo, kadangi nebeliks metinių ataskaitų. Taigi, kaip be to mes galėsime uh, sulaukti, kad įmonės galėtų ateiti į vieną ar kitą kredito įstaigą, prašyti, pažiūrėjau, paskolų, jeigu negali pateikti savo metinės ataskaitos, ko, ko ta įmonė galės prašyti. Galbūt reikėtų, pavyzdžiui, palikti pasirinkimą valstybėms narėms, bet irgi ir tokį sprendimą prieimus gali atsirasti tam tikrų e, problemų dėl to, kad bus nevienodos konkurencinės sąlygos įmonėms sudaromos. E, Taigi atsiras nevienodas įmonių traktavimas, tokia galimybė nevienodo traktavimo. Aš manau, kad tokio pobūdžio pasiekmes nėra pakankamai įvertintos. Mažoms įmonėms, pavyzdžiui, kurios dirba e, su kitomis šalimis arba kurios yra įsidėšiusios ne vienoje šalyje, iškils neabejotinai problemų. Mano šalyje tokių įmonių yra, pavyzdžiui. Ketvirtojoje direktyvoje yra kalbama apie mikro įmonės atskirai. Joms skirti reikalavimai, aišku, galėtų būti supaprastinti. Galėtume numatyti supaprastintą procedūrą e, ataskaitų tvarkymui ir jų skelbimui. Ir tos mikro įmonės, tos mažutės įmonės tuomet uh, turėtų mažiau uh, darbo, o šalis narės nežinau, ar turėtų atleisti visas mažesnės įmonės nuo metinės atskaitomybės prievolės. Mano siūlymas būtų toks. Siūlymo, komisijos siūlymo reikėtų nepriimti ir reikėtų komisijos prašyti, kad mikro įmonių problematika būtų nagrinėjama atskirai, kad būtų tas klausimas keliamas kitais metais, kai bus peržiūrima ketvirtoji direktyva. Dėkoju, panas Fio. Obrigado, Sr. Presidente. A matéria das obrigações. Dėkoju, pirmininkė. Pareiga eh, renkti metinės ataskaitas yra susijusi su įvairiais dalykais. Viena vertus mes turime nepamiršti, jog būtina užtikrinti konkurencingumą rinkoje. Negalime pamiršti ir to, kad e, mikro įmonių pareigos e, turėtų atitikti jų e, veiklos mastą. Mums reikia didesnio aiškumo finansinės atskaitomybės srityje tam, kad mes aiškiai suvoktumėme, kas vyksta įmonėje. Tai padėtų pirmiausia mums nustatyti, e, mo, e, kokius mokesčius įmonė turėtų mokėti. Bei tai leis mums suvokti, kas vyksta įmonėje. Negalime pamiršti ir kiekvienos šalies e, ypatumų, ypač šios krizės aplinkybėmis. Mikro įmonėms dabar labai reikia paskolų. Todėl turime sukurti sude, gerai suderinta e, šioms įmonėms keliamų reikalavimų sistemą. Nepamirškime, kad kai kurios įmonės e, veikia keliose šalise. Todėl nacionalinės teisy, įvairių šalių taisyklės būtina derinti. Supaprastintos atskaitomybės taisyklės būtų naudingos ir reikalingos. 2008 m. gruodžio mėnesį Europos parlamentas patvirtino, patvirtino rezoliuciją šiuo klausimu. Taigi nepamirškime to. Nepamirškime, kad didžioji dauguma mikro įmonių veikia vien savo valstybėje. Taigi tai yra įmonės, kurios e, neturi didelės įtakos vidaus rinkai. Ir todėl mes turėtume supaprastinti joms, sumažinti joms tenkančią administracinę naštą. Simon? Gerbiami kolegos, ponė pirmininkė, Liepos 7 dieną vienas iš Vokietijos regionų vadovų pas, pa, pareiškia apie esamas problemas ir aš džiaugiuosi, kad komisija priėmė sprendimą e, tokį, kokį jinai priėmė. Mano supratimu, mažiau biurokratijos visada yra geriau. Tačiau iš savo ankstesnės profesinės veiklos žinau, kad yra labai svarbu turėti pakankamai duomenų, kuriuos įmonė galėtų pakeisti, pa, pateikti, atsiprašau. Jeigu matome koks yra komisijos poveikio vertinimas, tai tuomet pamatytume, kad yra siekiama naikinti biurokratiją, ją mažinti. Tai yra pagirtinas tikslas, tačiau taip pat matome, kad truks informacijos, kaip mini pati komisija, nors ir labai trumpai tai paminėta, nėra žinoma, kiek valstybės narės galės kai kuria, nuo, kai įmonių, nu, nuo kai kurių prievolių savo įmonės atleisti dėl statistinių dalykų ir dėl mokestinių dalykų. Šiandiengi komisija turime pripažinti nepakankamai išnagrinėjo šią problematiką. Mes nežinom, kokį poveikį jo siūlymas turėtų mažoms įmonėms. Ar pavyks pasiekti supaprastinimo mažoms įmonėms, ar priešingai? Atsitiks taip, kad nacionaliniu lygmeniu bus numatytos tokios pat prievolės ar net didesnės prievolės, su kuriomis tos mažos įmonės turės tvarkytis. Šešėlinis pran, būdamas šešėlinių pranešėjų, aš laikausi ponos Terks rekomendacijų. Aišku, kad būtų puiku, kad būtų atliktas poveikio vertinimas, visapusis poveikio vertinimas ir 2010 metais, kai bus peržiūrimos ketvirtoji ir, deš, ir septintoji direktyvos, kad į tai būtų atsižvelgiama. Dėkoju. Dar penki kolegos norėtų pasisakyti ir prašyčiau kalbėti trumpai, tam, kad visiems galėtumėm suteikti žodį. Toliau Žanpolis Gozė. Merci, Ačiū, ponia pirmininkė. Porą žodžių tik Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad pritariu tam, ką kolegos pasakė ir norėčiau priminti, kad šis klausimas buvo plačiai diskutuojamas. Mūsų pranešėjas buvo paminėjęs ir nuomonę, dėl kurios mes balsavome pernai. Atsitiktų taip, kad atskaitomybės prievolės panaikinimas gali sukurti tokią situaciją, kuri bus ne, visiškai netinkama dėl mokestinių įsipareigojimų, dėl eilės kitų dalykų. Aš manau, kad parlamento pozicija yra išmintinga. Pirmiausia, parlamentas sako, kad reikėtų trumpuoju laikotarpiu numatyti tam tikrus prievolių palengvinimus toms įmonėms, kurios dirba tik vienoje šalyje, nevykdo savo veiklos ir užsienyje, tačiau parlamentas prašė supaprastintų taisyklių mažoms ir vidutinėms įmonėms. Maničiau, kad tas klausimas turėtų būti sujungtas su kitu klausimu, e, su apskaitos direktyvų nagrinėjimu. Galiausiai nereikėtų papulti tos demagogijos pasus, kur jie galiausiai būtų tikrai žalingi pirmiausia mažoms įmonėms. Dėkui. Köszönöm szépen, <clears throat> elnök asszony, hogyha a... Um, Ačiū pirmininkė. Jei direktyva bus patvirtinta tokia, kokia yra siūloma dabar, tai reikštų, kad 95 procentai Vengrijos mažų įmonių netitiktų joje numatytų reikalavimų dėl metinės atskaitomybės. Tai be abejo būtų labai nenaudinga, kadangi vienai per kitaip pagal nacionalinės taisyklės šios įmonės turės renkti papildomas ataskaitas, Taigi aš manau, kad tai būtų tikrai nenaudinga. Ir siūlyčiau nepritarti ne e, šią direktyvai. Aš manau, kad šioje direktyvoje reikėtų numatyti galimybę įmonėms pačioms spręsti, ar e, rengti metinę atskaitomybę ar ne, ar tai daryti pagal supaprastintas taisyklės. Ponas Langen. Äh, Dėkoju. Nenorėčiau grįžti prie to, kas vyko praeitos kadencijos metu. 2008 gruodį, netaip jau seniai, kitaip tariant, didelę balsų daugumą Europos parlamentas nusprendė sumažinti e, statistinės atskaitomybės ir naštą ir biurokratinę naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ar vėl turime apie tai diskutuoti? Mes juk buvom parlamentas, aš manau, kad tuos argumentus esame aptarę seniau, jie tebe galioja, tai nebereikia vėl iš naujo kalbėti apie tos dalykus. Mes kalbam apie tai, kad reikia turėti europinės taisyklės, kurios būtų vienodos visoms įmonėms. Mes nekalbame apie vidaus rinką, mes kalbame apie vietinės reikšmės priemonės. E, o šių dabar mes neaptarinėjame kažkokių europinių taisyklių. Mes uh, Nesame tas komitetas, kuris klausimą nagrinėja iš esmės, mes tik teikėme nuomonę, nes iš esmės šį klausimą nagrinėja Teisės reikalų komitetas. Es yra sudaryta e, aukšto lygio darbo grupė, kuri užsima administracijos mažinimo, biurokratijos, atsiprašau, mažinimo reikalais. Ar reikėtų vėl grįžti prie mažų ir vidutinių įmonių ir prie jų metinės atskaitomybės dalykų. Aš manau, kad tai, kas siūlo komisija, yra puikus dalykas. Galima kalbėti apie laikotarpį skirtą įgyvendinimui, apie terminus, bet tai yra kiti dalykai. E, tai yra tiesiog Belgijos lygmens politika, tai nėra europinė politika. Būtent dėl to aš atsisakau iš vis nagrinėti šį klausimą. Dėkui. Pane Pitkainin. Labai trumpai, nes jau daug kas buvo pasakyta. Aš pritariu pono Sterks pasiūlymui. Manau, kad mes iš tikrųjų padarytumėme nemažai žalos smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat pakenktumėme ir piliečiams, vartotojams bei Europos rinkoms. Dėkuoju. Karina? Ačiū. Aš labai dažnai uh, pritariu ponui Sterksui transporto komitete, tačiau šiuo atveju aš e, nesupratau jūsų argumentų. Mes dažnai kalbame apie tai, jog būtina mažinti mažoms įmonėms tenkančią administracinę naštą. Ir komisija pateikė pasiūlymą, kurio būtent to ir siekiama. O dabar mes ketiname jį atmesti. Aš manau, kad būtent dabar mes turėtume pritarti šiam pasiūlymui, atsižvelgdami labai sudėtingą e, ekonominę situaciją. Taigi aš nepritariu ponas Terksų pranešimui. Ponas Terks. Ačiū. Pone e, Langinai, nežinau, ar jūsų uh, Olandų kalba yra pakankamai stipri, kad suprastumėt, ką sakau. Na, regis pradėjot klausytis, puiku. Manau, kad Belgijos politikos klausimai čia yra nagrinėjami, o ne europinės reikšmės klausimai. Tad nemanau, kad apie tai reikėtų kalbėti. Aišku, nėra bejonių dėl to, kad reikia atlikti supaprastinimą. Mano klausimas būtų toks, ar tai yra geriausias būdas paprastinti na, ir mažinti naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms siūlymas lyg ir neblogas, tačiau, kaip sakė kolegos, reikalavimai įmonėms juk neišnyks, visai eiliai įmonių jos tikrai neišnyks. Į Vokietijoje mažų įmonių nėra daug, ypač dirbančių ne tik savo šalyje, bet ir užsienyje. Bet mano šalyje tokių yra kolega iš Portugalijos kalbėjo apie tai, tos įmonės dėja turės ir toliau nemenka administracinę naštą. Ir bandymas tą naštą sumažinti gali būti kaip tik visai neproduktyvus. Jeigu ta įmonė sieks gauti kokį nors finansavimą ir eis į banką prašyti paskolos, bankas aišku norės, kad ta įmonė dirbtų skaidriai ir pateiks visą eilę reikalavimų susijusių su statistiniais duomenimis ir jų rinkimu, su, su, su, su apskaita ir panašiai. Kai kuriuose šalise statistiniai duomenys yra renkami kitaip. Tačiau vis dėlto tokioje situacijoje iškils klausimas, ar, bu, ar šitaip gali būti sumažinta įmonėms administracinė našta, kažin. Nes jeigu reikia rinkti statistinius duomenys, įmonės turės tai daryti. Turės juos kažkur gauti. Tad mano siūlymas būtų toks, mes galbūt galėtume pateikti pakeitimą šią linkmę. Galėtume galbūt nurodyti, kokia kryptim turėtų būti kreipiamas administracinis supaprastinimas, kai bus uh, E, peržiūrima direktyva ir čia komisijos galime prašyti reaguoti greitai. Maničiau, kad administracinę, mažinti, administracinę naštą mažinti reikia, tačiau ne tuo būdu, kuris yra siūlomas mums dabar. Galime, aišku, tartis dėl kompromiso su kolegomis ir turėtume tiesiog nurodyti, kokiais krypties mes norėtume, kad būtų laikomas. Ačiū. Uh, know, uh, colleague... Dėkuoju. Žinau, kad uh, dar kai kas norėtų pasisakyti. Tačiau turiu pasakyti, kad e, nuomonės rengėjas buvo paskutinis kalbėtojas ir jei kas nors norėtumėt e, ką nors pasakyti, galite kreiptis jį asmeniškai. Pakeitimus galite teikti iki spalio antrosios dienos 12 valandos. Turime pranešti, kad e, šis dokumentas bus rengiamas anglų kalba, kadangi kitaip mes nespėsime e, dėl jo balsuoti. Taigi prašome pakeitimus teikti e, anglų kalba iki spalio antros, antros dienos. Balsuosime komitete dėl šio dokumento spalio šeštą dieną. Taigi mes balsuosime e, spalio šeštą. Atsakingas komitetas balsuos lapkričio 10 dieną, o plenarinėje sesijoje mes tvirtinsime šį dokumentą gruodžio plenarinėje sesijoje. Ir norėčiau dar kartą Jums priminti, jog būtina laikyti šių terminų, nes kitaip iš vis nespėsime pateikti savo nuomonės. Ponas Langen. Dėl posėdžio vedimo tvarkos, pirmininkė. Anglų kalba yra Jūsų gimtoji kalba. Ir dėl to mes, ar dėl to mes dažnai pasirenkame būtent anglų kalbą, kai uh, rengiame savo dokumentus net ne, nepaisant to, kad tik kartais tie dokumentai labiau yra susiję su eurozonos valstybėmis narėmis. Kaip Jums atrodo, ar tai, kad šiam komitetui vadovauja uh, e, Junktinės karalystės atstovė, kuri kalba angliškai, mes turime viską renkti anglų kalbą? Nepamirškime ir kitų, uh, gimtų, gim, kitų kalbų uh, vartotojų teisės. Gizenė. Taip aš suprantu, ką jūs e, sakote. Iš tikrųjų, anglų kalbos pasirinkimas priklauso ne nuo manęs, o dėl to, kad per pastarąją kadenciją buvo išsiaiškinta, kad anglų kalba lengviau yra renkti pakeitimus. Jie rengiami yra sparčiau. Ta mes suderinome ir su atsakingu komitetu. Mes e, e, pranešime apie šį savo sprendimą koordinatoriams ir niekas jo neapskundė. Gal koordinatoriai galėtų pakomentuoti šį klausimą? Silvi ir Žanas Polis. Koordinatorin möchte ich gern Erlangen unterstützen und fragen, dass andere. Aš e, esu liberalų demokratų frakcijos koordinatorė. Aš norėčiau pritarti ponui e, Langen ir paprašyti e, leidimo leisti dokumentus ir vokiečių ir prancūzų kalbomis. Pone pirmininkė, aš nejaučiu jokio slogučio anglų kalbai, tačiau mes visada skubam, tokia yra mano patirtis, o galiausiai praeina daug daugiau laiko, kol išsiaiškinami visi kalbiniai dalykai. Esu buvęs pranešėjų dviem labai svarbiais klausimais, mane skubino, aš priėmiau tą skubą ir galiausiai praėjo pusė metų, septyni mėnesiai, kol juristai, lingvistai sutvarkė kalbinius klausimus. Aš tarnavau kariuomenėje, ligoninėje. Ir mane išmokė, kad skubėti ligoninį nereikia, nepaisant to, kad yra skubančių pacientų. Tai tarsi visą skubą, visą skubą reikia žiūrėti pakankamai relatyviai. Well, if, if, if, uh, really want... Jei komiteto nariai nori teikti pakeitimus uh, ne anglų kalba, o kitomis uh, kalbomis, uh, tuomet mes turėsime atidėti šio, šios nuomonės svarstymą. Tai reiškia, kad mes negalėsime laiku ją pateikti atsakingam komitetui ir tai toliau reiškia, kad mes apskritai neteiksime savo nuomonės, ponas Terks. Man jokių problemų nesudaro dirbti anglų kalba, bet e, pirmininkė, manau, kad leidus e, pakeitimus teikti prancūzų ir vokiečių kalbą, tuomet prie mano darbo galėtų prisijungti kiti kolegos. Man dirbti anglų kalba nėra sudėtinga. Tačiau nepamirškite, kad tai yra principo klausimas. Koordinatoriai turėtų nuspręsti, ar mes norime pateikti savo nuomonę ar ne. Ir būtų gaila, jei nuomonės šiuo klausimu neteiktume. Jei mes nesusitarsime, ne kad pakeitimai būtų rengiami anglų kalba, atsižvelgiant tai, kad laiko iki galutinio pakeitimų pateikimo termino liko nedaug, tuomet, ko gero, turėsime atsisakyti e, šios nuomonės. Aš kitaip nesivaizduoju, kaip galima būtų dirbti. Taigi, sprendimas yra štai toks. Jūs galite teikti e, savo pakeitimus iki spalio antros dienos 12 valandos. Pakeitimai gali būti surašyti e, jūsų gimtają kalbą tuomet jie turės būti verčiami ir jeigu jie nebus išversti laiku ir dėl to mes negalėsime balsuoti dėl savo nuomonės projekto ir negalėsime jos teikti, tai turėsime už tai prisimti atsakomybę. Dėkuoju. Thank you. We are, we are now i thought the moment of excitement had passed. Um, there is still excitement. Susijaudinimas salėje kiek aprimo. Manau, kad dabar turėtume perėti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra pasikeitimo nuomonėmis su ponu Žanu Klodu Junkeriu, kuris yra Eurogrupės pirmininkas. Kolegos, prašyčiau išeiti iš salės, jeigu nu- jūs norite aptarti asmeninius klausimus. Dar kartą primenu, kad šioje salėje negražu yra kalbėti asmeniniais klausimais. Paskutinį kartą mes bendravome su pono Junkeriu 2009 m. kovo 1 dieną. Ir be abejo, jis pas mus atvyks ir 2010 metais, dar nežinome tiksliai kada, bet e, nebejojame, kad susitiksime su ponu Junkeriu. Taigi darbo tvarka bus tokia. Ponas Junkeris pirmiausia tars savo įžangos žodį ir po to mes galėsime pateikti jam klausimus. Taigi prašau, ponė Junkeri. Pone pirmininkė, man tikrai didelis malonumas atvykti į šio komiteto posėdį, tai yra naujai sudarytas komitetas, tad malonumas dvigubai didesnis, kadangi jūs esate šio naujo komiteto nauja pirmininkė. Tai yra tas komitetas, kuris yra vienas iš svarbiausių Europos parlamente. Kai į šį komitetą buvo atvykęs praeitą kartą, tai atsitiko kovo mėnesio pabaigoje, 31 dieną, mes susitikimo metu kalbėjome apie eurozonos e- ekonominę padėtį. Aš pristačiau tą padėtį ir nežinojome, kad padėtis nebuvo pati geriausia tuo metu, buvo labai suprastėjusi. Šiandiengi ekonominė situacija daugeliu atveju stabilizavosi. Viešoji nuomonė reiškia tam tikrą nuosaikų optimizmą, kai dėl ekonominės eurozonos plėtros. Kai dėl 2010 metų tas optimizmas tebe išlieka. Tačiau norėčiau pasakyti, kad visi tie vertimai turėtų būti labai atsargus. Mano vertimai yra atsargus. Kodėl atsargus? Matau, kad poniai Liuling nepavyksta įsijungti reikiamo kanalo. Ja, ja. Also Ruhe jetzt, Herr Burg. Pourquoi, pourquoi cette... Euh, Taigi, kodėl aš miniu atsargumą? Manau, kad ekonomikos atsigavimo testinumas dar nėra savaime suprantamas ir garantuotas dalykas, finansinė situacija tebėra trapi. Ir aš manau, kad mes tiesiog neturime teisę sukurti nepagristų vilčių, kadangi krizė, iš kurios tik pradedame pamažu atsikelti, yra didžiulė krizė. Ir jos pasiekmes jaučiasi ir jausis dar netrumpą laikotarpį. Tai bus jaučiama ir viešųjų finansų, ir finansų rinkų srityje, ir užimtumo srityje. Tačiau regis šiandien to laisvo kritimo dugnan nebėra. Situacija stabilesnė, darėme viską, ką galėjome. Šių metų pradžioje buvo dedamos tikrai didžiulės pastangos ir stabilizavimo to dėka yra pasiekta. Nuo 2008 metų rudens buvo imtasi politinių veiksmų, tie veiksmai iš esmės apsiribojo krizės valdymu vyko visai nenumatytų ir neįmanomų numatyti dalykų, tad teko imtis neįlinių priemonių, kurios paprastai peržengia mūsų koncepcijos įprastinės ribas. Stengiamės gesinti gaisrą ugnimi, taip sakant. Tačiau kitų galimybių nebuvo. Mes sutarėme dėl to, kad tos priemonės iš tiesų buvo taikomos kaip išimtinės priemonės, taip pat sutarėm dėl to, kad jos turi būti laikinos. Sutarėme, kad reikia įgyvendinti reikiamas strategijas ir numatyti strategijas, kurias taikysime, kai iš krizės išeisime. Visą tai tam, kad sustiprintume finansų sektorių ir kad užtikrintume jo tvirtumą ir testinumą, kad nebereikėtų skubos priemonių ateityje. Egzistuoja maždaug visuotinis sutarimas, kuris buvo patvirtintas ir G20 susitikime Pittsburgė, jog dabar reikia susitarti dėl tų strategijų, kuriomis naudosime išeimų iš krizės ir kad, kad tos strategijos būtų parengtos ir kad galėtume pradėti jas naudoti tada, kai jau pasireikš tvirtesnės garantijos dėl to, kad krizė baigėsi. Maničiau, kad diskutuoti apie tai reikia jau dabar. Ekonominė ir finansų situacija ir ilga, vidutinio laikotarpio ir ilgalaikės perspektyvos yra, aišku, Eurogrupės ir Ekofino susitikimų ir diskusijų objektas. Tarptautinis valiutos fondas e, Stambulė taip pat rengia savo posėdį, kur taip pat apie tai diskutuos. Kaip jau sakiau, pastebėjome antrą pusmetį, kad ekonomika šiek tiek pakilo. 2009 metai vis tik dar bus tie metai, kai BVP dar kris. Tokio, tokios būtų komisijos prognozės. 2009 metais ekonomikos augimas dar bus neigiamas, jis sieks 4 procentus. Reikia priminti, kad šis situacijos stabilizavimas didelė dalimi e, įvyko dėl to, kad neįlinių priemonių ėmėsi šalių narių vyriausybės ir e, centriniai bankai. Tarptautinės institucijos mano, kad 0,3 3,0,5 procentais prasidės, gal, padidės galbūt ekonomikos pakilimas ateinančiais metais. Norėčiau paminėti vieną dalyką, kuris paprastai yra pamirštamas, kai vyksta diskusijos. Jį, jį, jį kartais užmiršta paminėti ir Eurogrupė. Tiksliau kalbant, Nekalbama yra apie potencialų ekonomikos augimą, to tą augimą, kuris būtų įmanomas panaudojant visus pajėgumus. Mm, dabar yra sutarta dėl to, kad esančiai kriziai potencialus eurozominos ekonomikos augimas e, bus tas dalykas, apie kurį bus diskutuojama plačiau. Mes turime augimo potencialą, kuris nebuvo labai didelis ir prieš krizę siekė 2,5 procento. Dabar, regis, yra sutariama dėl to, kad tas potencialus augimas suksis 2010 metais, iki, nuo 2010 iki 2020 metų iki, jeigu vertė teisingai suprato, pusę procento. Taigi, matome, kad ekonomikos veikla ir jos atsigavimas bus saliginai nedidelis ir E, ekonomikos ir, ir, ir politikos veikėjams situacija tikrai nebus labai paprasta. Eurogrupės viduje mes dirbame, kad tas potencialas auktų. Siekiame sukurti geresnę kolektyvinę dinamiką ir pasiekti to, kad kiekvienas namie atlikto jam tenkančius darbus. Turime neužmiršti, kad struktūrinės reformos yra tas dalykas, kurios paskatins tą augimo potencialą ir taip pat padidins biudžeto galimybės. Potencialus augimas ir diskusijos šio klausimo yra labai svarbus dalykas. Kodėl? Todėl, kad egzistuoja akivaizdus ryšys tarp tos išeimo iš krizės strategijos potencialaus augimo. Mes negalime praleisti progos tinkamai pasinaudoti struktūriniais fondais tam, kad iš krizės išeitume greičiau. Taigi situacija stabilizavosi ir galima atsargiai pabandyti sakyti, kad eisime to horizonto linkme, kur galima pradėti diskutuoti, tartis ir kažką daryti. Šiandien turime mąstyti ir apie du dar vienus dalykus. Mes apie tai jau pradedam kalbėti e, Eurogrupėje, o būtent vienas iš jų būtų užimtumas, kitas viešieji finansai. Aš norėčiau, kad nebūtų užmiršta ES socialinė dimencija. E, ta, kurią mes turime, yra nebloga, e, neblogas dalykas mūsų turima dimensija, bet ją reikėtų dar labiau tobulinti. Artimiausiais metais prie to bus dirbama. Darbo rinkose situacija yra prasta, nerima kelianti, liūdna situacija mes matome, kad ekonominės veiklos mažėjo pirmaisiais šių metų mėnesiais vis daugiau žmonių praranda darbą ir dar jų bus daugiau, bus daugiau prarasančių darbą. Taigi mūsų bendrapiliečiai susidurs su akivaizdžiais sunkumais. Eurozona e, ir ES patirs spaudimą, teks ieškoti sprendimų šiai padėčiai taisyti. Potencialus augimas šiame kontekste taip pat yra labai svarbi savoka Žinome, kad nedarbas auks neišvengiamai, tad ir socialinės pasiekmes bus neišvengiamai nepalankios daugeliu žmonių ir jų šeimoms. Prie to prisidės papildomas spaudimas, nes tą spaudimą patils viešieji finansai. Aš jau sakiau, kad viešieji finansai ir dabar jau patiria tikrai didelį spaudimą, jis dar didės Maničiau, kad jeigu įsigalės struktūrinis nedarbas, mums bus tikrai labai sunku šį klausimą spręsti. Tad labai svarbu nagrinėti vartotojų namų ūkių elkseną. Mums reikalingas jų pasitikėjimas, kad vartojimas e, vyktų ir toliau, tuo būdu remiant ekonominę veiklą. Tad turime siekti dviejopų tikslo. Turime išvengti atleidimų iš darbo, ypač masinių atleidimų iš darbo ir ateityje stiprinti savo ekonomikos struktūrą turėsime, kad ji būtų pasirengusi geriau atremti iškylančius iššūkius. Antras dalykas, kuris kelia nerimą, jau sakiau, yra mūsų viešieji finansai. Mes pastaruosius 12 mėnesių apie tai diskutavome, priemėme sprendimus, kad būtų stabilizuotos mūsų šalių ekonomikos. Tačiau tos išimtinės priemonės ne, nėra tinkamos vidutinės trukmės ir ilgam laikotarpiui. Turime tai pripažinti, tad jau dabar turime galvoti apie tai, kokia bus išėjimo iš krizės strategija. Euro zonoje e, galbūt situacija lengvesnė, nes turime bendrą valiutą. Tad Eurogrupėje ir ekofine jau pradėjome tartis dėl kažkokio bendro supratimo, dėl to, kas galėtų būti, kokia galėtų būti išeimo iš krizės strategija. Tad turime suderinti savo pozicijas ir siekti bendro supratimo, kad būtų galima derinti egzistuojančias turimas priemonės iššūkiams egzistuojantiems atremti. Aišku, visa tai turės būti atliekama remiantis augimo ir stabilumo pakto taisyklėmis. Šio pakto idėja, kai tarėmės dėl to pakto įdėgymo, mes nemanėme, kad jį teks taikyti tokiomis sunkiomis sąlygomis, kada nors. 2005 metais atlikome reformą ir tuo būdu mes įgyjome daugiau galimybių e, įgyvendinti E, šį paktą šiek tiek laisviau, su, lanks, su didesniu lankstumu. Tas lankstumas vis tik neturėtų būti interpretuojamas kaip lankstumas į vieną pusę, kad valstybės ne, nejaustų pagundos didinti savo deficitus iki begalybės. Norėčiau pasakyti, kad tas lankstumas e, yra reikalingas šiuo metu, tačiau siekti reikėtų pačiu ambicingiausių tikslų. Išėjimo iš krizės strategija dar nėra parengta, tačiau ją renkti jau reikia. Maničiau, kad turime pradėti tartis dėl tos strategijos dizaino, kaip ta strategija atrodys. Kol kas mes dar net pasiekėme tokios brandos, tokio lygio brandos, kad ta strategija jau galėtų pradėti būti gyvendinta šiandien. Manyčiau, kad 2010 metai bus tie metai, kai ta strategija bus pradėta įgyvendinti bus parengta 2011 palaipsniui, jinai, ją bus galima padė, pradėti palaipsniui įgyvendinti. Turėtume nepamiršti, kad tada, kai jau kalbėsime apie viešųjų finansų sustiprinimą, mes negalėsime žengti per nelik menkai žingsneliais. Reikės susitarti, kokie tie žingsneliai turės būti. Reikės sutarti dėl to, kad pusė procento BVP kriterijus būtų išlaikomas. Tai yra tas kriterijus, dėl kurio susitarėm seniau. Strat... Biudžeto išeimo iš krizės strategijos negalima traktuoti atskirai nuo kitų sprendimų. Turime, kaip jau sakiau, laikytis koordinuotų veiksmų. Tad ta strategija be kita ko apims štai ką. Bus kalbama apie viešųjų finansų grįžimą į E, tvarumo trajektoriją, bus kalbama apie struktūrinės reformas, kad būtų galima patikri, e, įtvirtinti e, užimtumo plėtojimą ir kad būtų galima užtikrinti rinkų reikiamą plėtojimą. Šių strategijų koordinavimas, man atrodo, yra esminis dalykas tiek tarptautinių lygmenių, tiek eurozonoje. Akivaizdu, kad egzistuoja daugybė tarpusavio sąveikos veiksmų tarp pritaikytų priemonių, kad būtų galima užtikrinti ekonominį ir finansų stabilumą. Tad man atrodo yra akivaizdu, kad į tą tarpusavio tų dviejų dalykų sąveiką privalu atsižvelgti, tam, kad būtų galima pasinaudoti geriausiai turimomis priemonėmis. Ir, aišku, darbų kalendorius atskirose šalyse nebus identiškas, nebus vienodas, tačiau turime vis dėlto matyti visą bendrą problematiką. Turime e, nevengti kelti ir iki šiol e, tabų laikomais klausimų. Akivaizdu, kad Eurogrupė, kaip tariamas yra kofine, laikysis Europos centrinio banko paskelbtų taisyklių ir, ir sprendimų. Tačiau turime žvelgti plačiau. Ne, ne tik į išeimo iš krizės biudžeto strategiją, bet turime žvelgti į bendrą išeimą iš krizės. Žodelis dar apie G20 susitikimą. Eurogrupė palaiko tuos siūlymus, kuriuos pareiškė pirmininkaujantį Švediją ES vardu kai dėl išėjimo iš krizės strategijos, žinome, kad galutinėme komunikate siūlymai yra išdėstyti atskirai ir Eurogrupė remia šios siūlymus. E, skurdžiausios šalis nukentėjo labiausiai nuo krizės. Eurogrupė pritarė tam. G20 taip pat nustatė, kokio formato diskusijos dėl valdysenos turėtų vykti, kokia, kokiu valdysenos modeliu turėtų būti remiamasi e, tarptautinėme valiutos fonde. Mes e, rengiame įvairiausių pobūdžio, yra rengiami visokiausių pobūdžio susitikimai ir G8, ir G6, G20. Tačiau norėčiau pasakyti, kad nepaisant to, Europos parlamentas tebelieka labai svarbių veikėjų. Jūsų parlamentas nuolatos reiškia paramą Eurogrupiai. Ir buvo sakoma, kad Eurogrupė turi būti, at, Eurogrupė turi būti atstovaujama aukščiausių lygių, kad ta Eurogrupė turi būti kažkoks kompaktiškas, aiškus darinys ir atstovaujama taip, kad būtų galima diskutuoti su mūsų tarptautiniais partneriais ir diskutuoti apie, ekron, apie makroekonominius dalykus, apie, pavyzdžiui, biudžeto politikų, politikų koordinavimą, apie tai, kaip turėtų keistis euro kursas ar kaip jis turėtų nesikeisti. Visa tai yra valdysenos dalykai, jie bus diskutuojami Tartautinėme valiutos fonde. Reikėtų, kad euro zonai ten būtų tinkamai atstovaujama, nes Europos e, Sąjungos ši zona turi tam tikrų ambicijų, turi ką pasakyti. Ir manyčiau, kad dabar, ponė pirmininkė, galiu jau atsakyti į visus komiteto narių užduotus klausimus. Dėkui. Ačiū. Ačiū labai. Iš tiesų, daug norinčių užduoti klausimus mano sąraše. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį pirmininko pavaduotojai. Ačiū, ponia pirmininkė, ir noriu pasveikinti poną Junkerį. Turiu porą trumpų klausimų. Naujasis pasaulis ir ta pasitraukimo strategija, kuri bus vykdoma 2011 metais, gal e, ir nereiškia, kad iš karto viskas pagerės, nes vienose šalise anksčiau, kitose vėliau bus atkuriama ekonomika. Aišku, vienų valstybių svarba yra didesnė už kitų valstybių svarbą ir nebejotinai monetarinė politika, palūkanų normos bus tie svarbus faktoriai po krizės. Atsižvelgiant į tai, reikia galvoti apie lankščią strategiją ir neieškoti vieno visiems tinkančio recepto. Kaip aš suprantu, reikės sutvarkyti viešuosius valstybės finansus, juos subalansuoti ir užtikrinti, kad būtų sukurtas augimo potencialas Taigi noriu paklausti, ar jūs galvojate apie ilgesnę dešimties metų perspektyvą, nes turėtume galvoti apie tokią perspektyvą. Konkurencingumas yra viena svarbiausių problemų Europoje, toliau klimato kaitos padariniai, senėjantį visuomenę. Ar jūs manote, kad atviras koordinavimo metodas, kuris taikomas visiems ir yra tas receptas, kuris visiems tinka? ir ar tokiu būdu mes nebandome apriboti strategijos taikymo. Nepamirškime, kad faktiškai Lisabonos strategija nepasiteisino praktikoje, mums nepavyko jos įgyvendinti. Dar vienas dalykas - tai yra tikra europinė diplomatija, apie ją daug kalbama pastaruoju metu, bet aš manau, kad Eurogrupės rekomendacijos gali tapti varikliu ir jos taikytinos gali būti ir kitiems narėms. Ačiū. Aš suteiksiu galimybę vėliau ir kitiems e, grupėmis užduoti klausimą. O dabar uh, ponui Junkeriui galimybė atsakyti. Na kągi, dėl pasitraukimo strategijų. Jeigu tokios strategijos bus globalios, bendro pobūdžio, vis tiek jos skirsis priklausomai uh, nuo valstybės ypatybių, todėl kad padėtis tikrai skiriasi. Taip pat turime galvoti apie bendrus veiksmus, suderintus veiksmus. Aišku, kiekviena valstybė skirtingai įgyvendins pasitraukimo strategiją. O kalbant apie Lisabonos darbo tvarkę, Ji yra susijusi ir skirta ne tik tai Eurogrupės narėms, bet taip pat visoms valstybėms narėms. Ir nors neturiu jokios teisės kalbėti šiuo klausimu, bet aš manau, kad strategijos referencinį laikotarpį norintiems pratesti reikėtų pagalvoti, kad pradiniai um, atspirties taškai, tie standartai, kurie buvo nustatyti dabar, ko gero jau nebetinka. Ir 2010 metais reikia visai kitų standartų. Taip, numatytas laikotarpis truks iki 2020 metų, bet reikia užtikrinti, kad vykdomų reformų sparta nelėtės. Ir dar manau, kad gal reikėtų peržiūrėti laiko remus. O dėl atviro koordinavimo metodo ir apskritai dėl metodologijos kurios pagalba turėtų būti įgyvendinama Lisabono strategija. Ir dėl jūsų klausimo, ar atviras koordinavimo metodas yra vienintelis įmanomas, ar jisai pasiteisino, aš manau, kad taip, jis pasiteisino. Tas um, atviras koordinavimo metodas taikomas protingai taikomas kiekviename administracinėme vienete. Bet nebejotinai atsižvelgiant į aplinkybės. Ir tikiu, kad politinės valios dėka ateityje bus įmanoma užtikrinti didesnį veiksmų koordinavimą, nes ir Eurogrupėje mes bandome priimti pareigojančias priemonės, bandome nustatyti, kad visi laikytųsi numatytų terminų, Bet vyriausybės pakol kas gana ryštingai priešinasi tam, ką mes pakrikštijome didesnės Europos vardu. Bet manau, kad bendri veiksmai vis tiek labai svarbus. Ačiū. Toliau žodis ponui Bolman. Pirmininkė Junkerė socialistų ir demokratų vardu noriu pasveikinti Jūs atvykus į naujos kadencijos parlamentą. Mūsų frakcijos pavadinimas šiek tiek pasikeitė. Italijoje nėra socialų, socialistų ir demokratų, bet yra liberalai ir krikščionės demokratai, kurie geriau jaučiasi socialistų tarpe negu uh, kitų tarpe. Turiu porą klausimų pratesančių pono Garcijos mintį. Lisabona numeris 2. Man reikis euro grupėje tikrai reikalinga galvoti apie intensyvesnes ekonomikos augimo priemonas. Bet ar euro grupė ketina organizuoti diskusiją dėl labai svarbių ekonominės strategijos aspektų, nes jų yra daugybė, jų gausų - konkurencingumas, klimato kaitos padarinių švelninimas, ūkio augimas. Mes nenorėtume, kad visa tai taptų atgyvenusių anachronizmų, dėl kurio verkauja tik tai ankstesnės kartos. Norėtume, kad tai būtų gyvybinga ekonominė strategija ir kad tie principai nekeltų grėsmės. Dar vienas dalykas prisimenant aukščiausio lygio susitikimą. Ir iki jo ir po jo buvo kalbama labai daug apie geresnį ekonomikos valdymą. Aišku, geresnis ekonomikos valdymas yra būtinas, bet negalima juo naudotis kaip pretekstu sėdėti rankas sudėjus apskritai ir Eurogrupėje konkrečiai. Taigi, kaip jūs asmeniškai įsivaizduojate, koks vaidmuo tektų Europai pasaulyje Ir ar netrodo jums, kad eurozonai ir apskritai Europos Sąjungai reikėtų daugiau dirbti ir pasistengti iš tiesų kalbėti vienu balsu, o nedeklaruoti tai? Tai yra tie klausimai, kurie labai svarbus. Pone Bulmanai. Jūs žinote, kad aš nesu nei socialistas, nei socialdemokratas, bet visada puikiai bendrauju su socialistais, kurių vis mažiau ir mažiau regių struktūrose. Jeigu jų būtų daugiau, tai gal aš irgi geriau jaučiuosi. Jūsų klausimai kaip visada aktualūs. Aš kategoriškai laikausi nuomonės, kad Luksemburgui pirmininkaujant 2005 metais reikėjo patobulinti Lisabonos darbo atvarkę. Reikėjo rimtesnių struktūrinių reformų, kad būtų užtikrintas didesnis mūsų konkurencingumas. Aišku, yra politiniai tikslai, bet ne visada socialinės sanglaudos šūkiu yra vadovaujamasi. Yra ir kitų, nemažiau svarbių Lisabonos darbo tvarkėje numatytų reformų aspektų. Konkurencingumui buvo skirta išimtinė vieta, neabejotinai, bet socialinė saglauda ir aplinkos saugos, aplinkos a, politika sudaro neatsiejamas bendrosios ES politikos dalis. Tai, kad socialinė sanklauda pasiteisino ir priemonė šioje srityje pasiteisino, tai, kad aplinkosaugos klausimams buvo suteikta suteiktas tas pats prioritetas kaip ir kitoms sritims ir tai, kad ES tikrai susidomėjusi šiomis sritimis rodo mūsų pozicija. Pasaulinė krizė dar kartą patvirtino, kad trišalės, šis trišalės trijų elementų principas turi būti išlaikytas. Bet Lisabonos strategija neturi tapti a, tik tai pretekstų diskusijoms vien tik apie konkurencingumą. Reikia galvoti apie tarpusavio sąsajas. TVF, G20, Pasaulio bankas, Eurozona. Visa tai yra svarbus veikėjai, kurių veikla tarpusavį susijusi. Eurozonagi turėtų užtikrinti iš savo pusės, kad didysis dvidešimtukas būtų pajėgus tvarkyti pasaulio reikalus. Nes aš manau, kad geresnio koordinavimo tarptautinių lygių mums reikia pasiekti. Tai gyvybiškai būtina dabar. Bendri tautų veiksmai ir dvidešimtukas, kuris šiuo metu gamina 95 procentus pasaulio BVP, yra svarbi jėga. Bet mes turime užtikrinti, kad tie, kurie rengia europinę poziciją Eurogrupės rėmose ir ekofinę, turi galvoti, kad ir G20 atveju yra tam tikri įgaliojimai, kurių ribų neįmanoma peržekti. Ir kartais būna taip, kad nesilaikoma ankstesnių susitarimų O dėl ES vaidmens, tai mūsų balsas tam dideliam chore yra pakankamai girdimas. Ir a, mes nenorėtume tapti didžiojo dvidešimtuko sekretoriumi, nes ir funkcijų, ir galimybių jas atlikti yra daug. Dar kitas dalykas, kad TVF neturėtų iš savo pusės bandyti dvidešimtuko balso susilpninti. Ačiū toliau, Silvijai. Gula. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau jūsų paklausti dėl eurozonos išorės atstovavimo. Aš kaip ir jūs turiu tą patį rūpestį tarptautinėme valiutos fonde nėra tokio požiūrio, lyg egzistuotų subordinacija G20 atžvilgiu. Mano klausimas būtų toks, ką galima būtų padaryti konkrečiai, ypač po to, kai įsigalios Lisabonos sutartis, kad būtų galima remtis tą naują sutartimį, dirbant būtent mūsų norimą kryptimį. Jūs kalbėjote apie tai, kad teigiamai vertintumėte tai, kad būtų žengta toliau nei siekia Lisabonos strategiją. Na, aš suprantu jūsų požiūrį, tačiau aš manau, kad savo rinkėjų atžvilgių mes negalime vėl grįžti pas savo rinkėjus ir pasakyti, na, e, ta sistema neveikia, o kitos sistemos nėra. Mūsų rinkėjai to nesuprastų. Aš manyčiau, kad reikia kažką atrasti, kažką išrasti. Ką galėtų parlamentas padaryti jums padėdamas šiuo klausimu? Atsakymas. Pradėsiu nuo antros jūsų klausimo dalies dėl Lisabonos darbo atvarkės. Gal jūs mane netaip supratote, nes mano idėja nėra ta, kad reikėtų mesti iš šiukšlių dėžę Lisabonos darbo atvarkę. Mano e, supratimu tiesiog reikėtų darbų grafiką numatyti realistiškesnį. Maničiau, kad mes turėtume numatyti konkrečias datas, kurios apimtų laikotarpį po 2010 metų taip pat. Lisabonoje mes buvome numatę iki, laikotarpį iki 2010 metų. Ponui Gutierės pirmininkaujant Lisabonoje susitarėme būtent dėl tokio darbų grafiko. O aš manau, kad turime būti labiau realistai. Mes sakėme, kad iki 2010 metų mes būsime konkurencingiausi e, pasaulyje ekonominių požiūrių, tačiau taip nebus, nebūsime konkurencingiausi pasaulyje. Tad reikėtų galbūt prailginti tą laikotarpį, tačiau, na, reikėtų nebandyti vėlinti įgyvendinti Lisabonos darbo tvarkės sprendimus. Aišku, kartais G20 ar tos valiutos fondas nepakankamai gerai bendradarbiauja ir tam tikrų nesusipratimų atsiranda, tačiau tai neturėtų mums trukdyti atlikti reikiamus darbus. Jūs turbūt žinote, kad tarptautinėme valiutos fonde yra diskusijos dėl to, kad reikėtų sumažinti narių skaičių. Regis tos diskusijos vyksta kartais gyviau, kartais mažiau gyvai. Jungtinės valstijos, pavyzdžiui, norėtų, kad iki 20 sumažėtų e, narių skaičius. Būtų pasisakoma už tai, kad būtų išmesta iš šios organizacijos kai kurios Europos valstybės, sakant, kad pernelyg daug europiečių sėdi prie Tartautinio valiutos fondo stalo. Reikėtų, aišku, peržiūrėti Tartautinio valiutos fondo valdysenos reikalus. Aš manau, kad dabar tos diskusijos yra šiek tiek aprimusios. Jūs žinote, kad aš esu vienas iš tų paskutinių mohikanų, kuris pasisako, kad euro zonoje, na, du mes tokie esam, kad, kad euro zona turėtų turėti vieną atstovą tarptautinio valiutos fonde. Turiu pasakyti, kad iki šiol man nepavyko Eurogrupėje sukelti didesnio entuzijazmo, kuris paremtų šį mano požiūrį. Tai yra tas sprendimas, kuris vis tik būtų sveiko proto sprendimas. Bet gal net pernelyg sveiko proto, kad jį taip entuziastingai šoktų ir paremtų savo plojimais visi, kam tai rūpi. Nes eurozonos valstybės narės veikia e, principų kiekvienai valstybei viena kėdė, viena vieta. O aš manyčiau, kad mūsų pastangos būtų labiau koncentruotos, jei turėtume Tartautinio valiutos fonde vieną atstovą, visą euro grupę. Bet tai yra mano požiūris. Dėkui. Thank you, uh, Sven Giegold. Svenas Giegold. Pone Junkeri, labai malonu Jūs uh, vėl čia matyti. Po mūsų partijos konferencijos, kurioje jūs lankėtės. Ir turiu Jums vieną klausimą, kuris yra susijęs su Eurogrupės e, veikla bei problemomis. Atsižvelgiant į darbo jėgos kainą ir į krizę žalą kai kuriuose valstybės narise, ypač Vokietijoje, kokiu priemoniu galima būtų imtis tam, kad e, šios problemos nesukeltų didesnės grėsmės eurui. Tos šalis, kurių deficitas yra gan didelis, stengiasi mažinti darbo užmokestį. Politiškai ir uh, finansinė prasme tokios priemonės atrodo gan keistai. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip eurozonoje ketinama spręsti dabartinės problemas ir kaip tai paveiktų stabilumo e, paktą Europoje. Ar nereikėtų mums pasidaryti po visą pasaulį ir pažiūrėti, ką kitos šalis daro? Kaip Jūs vertinate eurozonos šalių nuomonę dėl šių problemų? Na, aš manau, kad būtina atsižvelgti į kiekvienos šalies ypatumus, taigi galėčiau pateikti Jums 17 skirų atsakymų. Kalbėdamas apie vidinius disbalansus. Nemanau, kad jie kaip nors reikšmingai paveiks eurą. Iki šiol valstybės, e, ypač jų finansų ministrai, stengiasi spręsti šias problemas. Galbūt mes turėtumėme geriau koordinuoti savo veiksmus ir taikyti labiau susistemintą požiūrį tam, kad įspręstumėme e, šių disbalansų problemą disbalansų iš tikrųjų esama. Tačiau jis nekelia didesnės grėsmės. Kadangi tai yra visiškai normalus e, reiškinys dideliuose valiutų sąjungose. Taigi mes problemą sprendžiame gal lietai, gal nesuradome dar vaistų nuo šios problemos. Tačiau tos šalis, kurių reikalai yra gan geri, prižiūri tuos, kurie dar kurie susiduria su problemomis. Visos šios problemos pakenkė mūsų konkurencingumui. Taigi be, be abejo, niekas nenori, kad šis disbalansas ir toliau didėtų. Aš esu tiesiog alergiškas bet kokiams pastangoms išardyti Euro sąjungą. Amerikiečiai, pavyzdžiui, ragina vokiečius gan griežtai, gan primiktinai savo nacionalinėmis priemonėmis prisidėti prie šio disbalansų išlyginimo. Ir aš manau, kad turime aiškiai pasakyti, kad ne, ne viena š, uh, iš eurozonos šalių negali imtis vienašališkų veiksmų. Jei kokia nors šalis yra eurozonos narė, tuomet visos šalis kartu turėtų galvoti apie bendrus veiksmus. Taigi, nepamirškime ir diskusijos apie uh, pasaulio mastų ištikusi mūsų visus disbalansą. Ir pamiršau pasakyti, kad lankytis jūsų partijos konferencijoje buvo labai labai e, smagu. Taip, iš tikrųjų, mane savo partijos konferenciją pakvietė žalėje. Jūsų partijos, beje, ponė, nesu konferencijoje, nekartą lankysis. Merci, prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkas Junker mums ką tik pasakė, jo pasaulinė ekonominė aplinka tebelieka su daug netikrumo. Reikėtų geresnės pasaulinės valdysenos. Mano supratimu, G20 nėra tas dalykas, kuris padės viską išspręsti, nes tai yra tas darinys, kuris buvo sukurtas ad hoc principu. Nėra jokių aiškių taisyklių, nėra jokio juridinio pagrindo jo sukūrimui ir mes juk nesimsime plėtoti naują jungtinių tautų sistemą kažkokią. G20 yra grįžimas prie galingų valstybių konferencijos - Versalio, Vienos ar vidutiniškai didelių šalių, tokių kaip Italija ar Prancūzija rengiamų konferencijų. Tai būtų kaip didelių valstybių bandymas valdyti pasaulį, kai sakoma, kad kai teisingai pastebima, kad tarptų demokratijų didžiulių yra tokių valstybių kaip Saudo Arabija. Tai štai tais man kelia nerima. Aš galvoju, o kasgi mus ruošiasi valdyti? Jūs, ponė Junker, esate teisus, sakydamas, kad G20 bando duoti nurodymus tarptautiniam valiutus fondui ar kitoms tarptautinėms e, institucijoms. Tai kelia nerima. Reikėtų pamastyti, kuo galima būtų pakeisti G20. -tumą. Gal būtų galima įkurti kažkokią ekonominio saugumo tarybą, panašiai kaip jungtinių tautų organizacija. Nes egzistuotų tam juridinis pagrindas ir būtų sukurta nauja sistema. Aš tai manyčiau, kad taip reikėtų veikti atsakymas. Pone Giobels, aš puikiai sutinku su jūsų analize. Aš tą jau esu minėjęs savo ankstesnėme pasisakyme. Aš nenorėčiau, kad Tarptautinis valiutos fondas taptų kažkokiu G20 priedėliu ir būtų jo komanduojamas. Maničiau, kad tie pasaulinės politikos šachmatai tiesiog netaip yra bandomi dėstyti šiuo metu. G20 atsirado dėl to, kad mums reikėjo suderinti pozicijas krizės pradžioje ir krizės metu. Ir ta krizė yra tokia didžiulė, kokios nesame praktiškai pergyvenę iki šiol. G20 turi apmastyti savo vidaus organizaciją Tai nėra kažkokia organizacija, kur egzistuotų ar kažkoks numatytas vietų skaičius ar sekretoriatas ar, ar dar kažkas. Tiesiog laikas yra europiečiams organizuotis taip, kad būtų galima koordinuoti savo pastangas ir kad mes galėtume būti tinkamai atstovaujami ir kad G20 ir visai pasaulyje bendruomenėje galėtume teikti tvirtą savo poziciją. Įkurti tokią organizaciją, kaip jūs siūlote, nėra nauja. Jis vis pasirodo retkarčiais vienokiam ar kitokiam kontekste. Aš manau, kad tai būtų galima pasinaudoti tuo privalumu, kad tokia organizacija galėtų rasti savo vietą tarp kitų tarptautinių organizacijų. Aš nenorėčiau, pavyzdžiui, kad man vadovautų jungtinių tautų generalinė asamblėja, nes ten Saudo Arabija yra visa teisė narė. Aišku, galima kritikuoti tokį dalyką ar ne, tačiau panašių demokratijų ten yra ir daugiau. Jungtinių tautų generalinė asamblėja ir saugumo taryba e, galėtų pasitarnauti kaip tam tikrų modelių, tačiau su sąlyga, kad didžiosios valstybės neturėtų veto teisės. Nes iki šiol tokia teisė egzistavo jungtinių tautų organizacijų ir kai kurie pri, kai privilegijuoti tos organizacijos nariai, tai teisė plačiai naudojasi. Na, nereikėtų aišku, kad G20 taptų kažkokių didžiųjų valstybių superklubu, kaip panašių darinių matėm jau XIX amžiuje. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad tikrai neprieštarauju jūsų pozicijai ir pritariu tam, kad prie XIX amžiaus taisyklių grįžti nereikėtų. Dėkui. Pasisakymas be mikrofono vertėjai negali jo išversti. Didžiosios ES valstybės savo žaidimėlius, tokius galio demonstravimus yra pradėjusios XIX amžiuje. Tai yra plačiai žinoma. Okay. Sorry, Labai atsiprašome, bet mes laukiame vertimo, sako pirmininkė. Na, mačiau, kiek kaip sunkiai dirba vertėjai, todėl susilaikiau nuo pagundos dar plačiau išdėstyti savo poziciją kolegai Goebbels. Ačiū. Na, manau, kad mes išsprendėme šią problemą. Toliau ponas Jurgen Kliut. Jurgen Kliut. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Junkeri, jūs jau kalbėjote šiek tiek apie darbo rinką. Aš esu iš Vokietijos, praėjusią savaitę vyko rinkimai Vokietijoje, kaip žinia, ir yra pakankamo pagrindo manyti, kad Vokietijoje nedarbas auks toliau. O man tai rodo, kad toli gražu krize nesibaigia ir mes dar neperėjome jos baisiausio etapo. Darbo rinkos problemų sprendimas yra nebejotinai tas dalykas, kuris turi būti mūsų darbo tvarkės prioritetas. Apie tai buvo kalbama ir Pittsburgė. O ką ketina daryti Eurogrupė? Jūs, kaip Eurogrupės pirmininkas, gal galite pasakyti, kokias specifines priemonės svarstote, kad būtų galima spręsti darbo rinkos užimtumo problemas, stabdant nedarbą. Daugelis mūsų piliečių per artimiausius mėnesius atsidurs sudėtingoje padėtyje ir negalime jų palikti likimo valiai. Aišku, balsuoti mūsųse atėjo toli gražu ne visi rinkėjai, bet visada rinkėjams rūpi, o ką ES daro dėl mūsų, mums, konkretiems piliečiams. Taigi, ko gali tikėtis ES piliečiai iš ES? Ačiū. Man atrodo, kad mano pozicija aiškiai suformuota, kai aš dėšiu humanitarinės politikos principus. Mūsų ekonomika nebesivysto laisvai, yra nedarbo ir užimtumo klausimai, nebejotinai juos spręsti reikia ne tik dabar, mes dar turėsime problemų sprendimo būdų ieškoti ir ateityje, bet dabar ir per atimiausius mėnesius reikia ieškoti priemonių, kurios padės mums išvengti masinio nedarbo augimo Europoje. Darbo rinkos krizė ar jos apraiškos paprastai pasireiškia po jau stabilizavimo laikotarpių, tada, kai baigėsi ekonomikos ir finansų krizė. Eurozonoje nedarbo lygis siekia 0,5 procento. atsiprašau, 9,5 procento. Ir nuo euro įvedimo dienos nedarbas euro zonos šalise mažėjo. Taip pat mes stebime nedarbo mažėjimą būtent dėl to, kad egzistuoja bendra valiuta, egzistuoja euras. Toks mano susidarytas vaizdas. Manome, kad ir už eurozonos ribų euras darys teigiamą poveikį ekonomikoms, bet tikrai užtruks kol bus stabilizuota padėtis darbo rinkoje. Manau, kad dabar realiai dar negalima atsisakyti visų ekonomikos augimą skatinančių priemonių. Finansinė, ekonominė padėtis reikalauja, kad 2090 metais būtų vykdoma ekspansyvi biudžeto politika Taip pat esu įsitikinęs, kad priemonės, kurias valstybės narės numatė taikyti trumpai, tai yra per artimiausią laikotarpį, jų galiojimas galėtų būti pratestas, ypač tais atvejais, kada situacija vis dar išlieka sudėtinga nes nebejotinai, jeigu mes nustosime taikyti pagalbos priemonės, nedarbas Europoje išauks. Todėl mes turime pirmiausia visaip skatinti eurozonos valstybių ūkio plėtrą. ir per atimiausius dešimt metų tikimės, kad eurozonoje BVP vidutiniškai auks po pusantro procento, o tai turėtų daryti teigiamą poveikį ir padėčiai darbo rinkoje. Dar vienas dalykas, kuris turės poveikį, tai yra struktūrinės reformos, bet žmonės jas suvokia truputį kitaip, negu kad apibriešta Lisabonos darbo atvarkėje. Nemanau, kad pasiūlymai dėl mažesnio reguliavimo turi būti teikiami absoliučiai aklai. Nebejotina, kad reikalinga sumažinti biurokratinę naštą, bet kita vertus reikalinga nebejotinai galvoti, kaip užkirsti kelią darbuotojų atleidimui. Jeigu mes nesutvarkysime ūkio, tai nebejotinai neužkirsime kelio darbuotojų atleidimui. Galvojant, kad ekonomikos priemonės apvaime padės sutvarkyti padėtį darbo rinkoje, būtų naivus dalykas. Bet aišku, aš negaliu daryti didelių apibendrinimų. Toliau žodis ponui. Uh, Sirekakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi tuo, ką girdėjau, nes jūs paaiškinote, koks yra svarbus struktūrinių reformų vaidumuo. Tuo pat metu jūs kalbėjote apie Lisabonos darbo tvarkės realistinę peržiūrą. Visa tai, aišku, sustiprina, ta būtinybė sustiprina ir susilpnėja viešieji finansai. Bus sunku finansuoti pereimo laikotarpio priemonės. Ir aišku, struktūriniai pasikeitimai taip pat reikalaus finansavimo, o viešieji finansai yra tikrai prastoj padėti, bus tikrai sunku tai padaryti. Jūs kalbėjote taip pat ir apie tai, kad aug, ekonomikos augimas sieks tik vos pusę procento. Tai nebus pakankamas dalykas finansuoti tam ambicingam uh, priemonių paketui, kurį priemė Europos Sąjunga, siekdama gerinti viešųjų finansų padėtį. Ar manote, kad turėtume pradėti anksčiau struktūrinės reformas? Gal jos turėtų prasidėti nuo 2010-ųjų, pavyzdžiui. Kartu su deficitų mažinimo programavimo dalykais. Kiek Jūs manote galima taikyti tą atidėliojimą? Atsakymas. Norėčiau atsakyti, kad aš nerekomenduoju pauzės kažkokios vykdant reformas. Ir manau, kad Lisabonos darbo atvarkė turi būti vykdoma taip, kaip numatyta. Tik, tik tai aš manyčiau, kad reikėtų pratesti tą laikotarpį, kurio metu mes galėtume išsiaiškinti, kokį poveikį turi tos mūsų uh, E, vykdomos reformos, kurias numatėme Lisabonos darbo tvarkėje. Aš tikrai nemanau, kad reikia diskutuoti dabar, kada tas reformas struktūrinis reikėtų pradėti, jas reikia tęsti. Europoje struktūrinių reformų dabar vyksta daug, vienos pasisekė labiau, kitos mažiau, bet tai buvo struktūrinės reformos. Ir struktūrinės reformos neturi būti pradėtos kažkada dabar, bet jos turi būti tęsiamos be jokio sustojimo. Klausimas yra ne tai. Tiesiog nacionalinės vyriausybės yra susijusios glaudžiai su Lisabono strategija. Kitas klausimas būtų susijęs su biudžetinėmis priemonėmis išeimų iš krizės. Aš manau ir pasikartosiu pasakytumas, kad neatėjo dar tas laikas, kad būtų galima atsisakyti biudžeto stimuliavimo priemonių mūsų sistemoms, mūsų uh, rinkoms, kol kas to atsisakyti negalima, negalima atsisakyti tos politikos, kurią mes daugmaž sėkmingai taikėme. Aš manau, kad iki 2010 metų ir tas laikas ir nebus atėjęs. Manyčiau, kad laikas yra atėjęs jau dabar susitarti dėl to, kokia bus tiksli su išeimu iš krizių strategijų konfiguracija. Kodėl apie tai jau reikia kalbėti dabar? Ogi todėl, kad aš manau, kad piliečiai, vartotojai, e, įmonės turi turėti garantijas tam tikras, kad tos išimtinės priemonės, kurių ėmėmės, nebus taikomos visą laiką, kad jos bus laikymos, e, laikinos. Mes dabar ant mūsų vaikų pečių perkeliame tą mūsų politikų naštą, kurias gyvename šiandien. Ir Tai darome dėl to, kad neturime kitos išeities. Tačiau, kad vartotojai pasitikėtų mumis, kad jaunimas mumis pasitikėtų, mes turime aiškiai nurodyti, kokiomis strategijomis remsimės, kad galėtume iš to deficito karuselės ištrūkti, iš to skolų karuselės ištrūkti. Ta išeimo iš krizės strategija turėtų būti diferencijuota besiskirianti atskiruose šalise, tačiau turime tą strategiją renkti bendrai, nes tokio dalyko per vieną dieną nepadarysi. Pavyzdžiui, Prancūzijos premjeras gali nuspręsti kažką sustabdyti, o pavyzdžiui, Vokietijos kanclerė nuspręsti vieną ar kitą priemonę tęsti. Tai būtų ne, negerai. Tiesiog vienas sakys, kad mes štai įsiskolinimo atsikratysime Liepos mėnesį, o kitas pasakys, kad pernai mes jau šitą savo problemą sutvarkėm. Tai būtų negerai. Turime dirbti koordinuotai. Turime mąstyti ne tik apie išeimą iš krizės ir turime kalbėti ne tik apie biudžeto problemą šiame kontekste. E, centriniai bankai ėmėsi neįlinių priemonių, neįprastų priemonių. Tiesiog turime pasakyti, kad tos priemonės bus taikomos ribotą laiką, paskui bus atsisakyta ir turime nuspręsti, ką darysime finansų ekonomikos rytyje, kad situacija gerėtų. Dėkui. Uh, Ole Schmidt. Ole Schmidt. Ačiū, ponė Junkerį. Jūs dalyvavote Gotemburgė, Kofino. Uh, posėdėje susitikote ten su dviem kolegojomis iš Švedijos, kurie prieš porą savaičių pristatė švedų programą. Ponas Borgas, finansų ministras, sakė, jog nėra tikras, ar gerai Švedijai būti ne eurozonoje vykstant šiai krizai. Ir jis nebuvo tikras dėl visų pasiekmių. O ponas Udau tiesmukiškai netgi pasakė, jog Švedijai išlošia nebūdama euro zonos nare, nes gali daugiau eksportuoti dėl silpnos valiutos. Taigi, ką Jūs manote apie šias dvi pastabas? Aišku, užduodama šį klausimą, aš taip pat manau ir noriu pasakyti, kad su švedijos kolegomis tikrai reikia rimtai padiskutuoti dėl euro svarbos, ypač krizės sąlygomis. Reikia gerų argumentų, kad įtikitumėte Švedijos visuomenę, jog euras apskritai yra sveikintinas dalykas. Ir linkiu Jums sėkmės tą darant. Na, būdamas Luksemburgo ministrų pirmininko, aš nenoriu kištis į tarp valstybinį dialogą su Švedija. Nenorėčiau kaltyti ne vieno iš savo kolegų, bet pritariu ponui Borgui. Labai dažnai, kai mes čia su jumis diskutuojame, aš sakau, kad mano galva, mano įsitikinimu, Švedija turi būti euro zonos nare. Nėra jokios priežasties, dėl kurios Švedija neturėtų ją tapti, bet neketinu čia kartoti visų tų savo argumentų, kuriuos esu nekarta dėsęs. Beje, ir aš jau linkiu geros kelionės ir išdėstykite jiems savo nuomonę. Ponas Paskalkana. Labadiena, ponė pirmininkė. Norėjau grįžti prie tų viešųjų deficitų klausimų. Jūs sakėte, kad taip ilgą laiką elgtis negalima. Aš galėčiau pasiūlyti tris būdus jiems sumažinti. Pirmiausia, sumažinti išlaidas, padidinti pajamas ir padidinti ekonomikos augimą. Jūs sakote, kad kai kas siūlo mažinti tam tikras išlaidas. Norėčiau paklausti, ką Jūs manote apie mokesčių didinimą nes jūs esate eurozonos pirmininkas, eurogrupės pirmininkas. Kai kurie mokesčiai nėra susijęs su kapitalu ar didelėmis įmonėmis, kai kurie taip. Tačiau norėčiau paklausti, kai siekiama sumažinti valstybių e, biudžeto deficitą, ką Jūs manote apie, pavyzdžiui, apmokestinimą finansinių sandorių, uh, E, apie tai, kad būtų baudžiama už mokesčių vengimą įmonių, e, apmokes, nu, įmonių mokesčiai taip pat yra Europoje sumažėję 10 procentų. Ir dar kitas klausimas. Mes šiandien nekalbėjome apie gamtos išteklius ir naftos kainas ir tos kainos poveikį augimo potencialui ateinančiais metais eurozonoje. Mes ponui Kryš, Trišė ir ponui Almūnė uždavėme šį klausimą. Jie sakė, kad jiems kelia nerima tai, kad naftos kaina yra didelė, ekonominė konjunktūra prasta ir jų nuomonė egzistuoja tam tikra rizika, kad 2010-2011 metais ekonomikos augimui kils grėsmė. Ar jūs manote taip pat, ar taip ir bus? O jeigu taip, tai kokiu priemonių ketinate siūlyti, kad būtų rizika sumažinta? Ačiū. Atsakymas. Aš kalbėjau apie struktūrinės reformas, tačiau Jų tikslas nėra sumažinti viešasias išlaidas. Aš galvoju apie struktūrinės reformas susijusias su, pavyzdžiui, e, demografiniais klausimais, su ekonomikos augimo didinimu, kad būtų galima tinkamai atremti visuomenės senėjimo problematiką ir antra, kad būtų galima kovoti su nedarbu tinkamai o tas nedarbas auks artimiausiais mėnesiais ir metais. Neturiu kažkokios panacėjos, kurią galėčiau pasiūlyti kaip idealų sprendimą viešiesiems finansams sustiprinti. Viešųjų finansų stiprinimas pirmiausia yra nacionalinio ligmens reikalas. Kiekviena šalis euro grupės narė turi žinoti pati, kokios, kokie, kokie geriausi yra metodai viešiesiems finansams sustiprinti. Kai kurios vyriausybės didina mokesčius, taip, matau, kad kai kurios kitos šalis mažina mokesčius. Visa tai rodo, kad situacijos yra labai nevienodos ir kad vyriausybės turi šios klausimus spręsti labai individualiai. Jūs kalbėjote apie vieną ypatingą fiskalinį instrumentą, o būtent ap, finansinių sandorių apmokestinimą. Aš negaliu kalbėti Eurogrupės vardu, kadangi nesame susitarę dėl bendro požiūrio šio klausimu. Ideologinių požiūrių man šis klausimas nėra tabu. Galėtų būti toksai mokestis įvestas. Tiesiog reikėtų išsiaiškinti, padiskutuoti ir išsiaiškinti, ar Europoje, ar kokioje kok, konkrečioje šalyje galėtų būti įvestas toks mokestis, jeigu tokio mokesčio neegzistuoja kitose šalyse. Tai yra diskusijos vertas klausimas. Ir manau, kad Europos Sąjungoje, Eurogrupėje tokia diskusija galėtų vykti. Mes turime susitarti dėl to, kaip parengti geriau finansinius instrumentus, kad galėtume kovoti su mokesčių slėpimu, jų vengimu Turime parengti priemonių katalogą, kuriomis galėtų naudotis e, teikiamų vienos ar kitos valstybės, jų institucijos. Kai dėl pono Trišė ir pono Almunijos pozicijos, dėl to, kad naftos brangimas gali, turė, gali kelti grėsmę e, nedideliam, tam trapiam ekonomikos augimui, sakyčiau, kad taip, kad, kad jų analizė gali būti teisinga. Aš manau, kad mes turime pradėti naują dialogą su naftos gavėjomis šalimis, kad galėtume šiek tiek uh, tartis dėl naftos kainų. Ta esame jau darę seniau, praeitie, nieko čia naujo. Ir tų dėrybų, tų diskusijų rezultatas galėtų mus, mums suteikti tam tikrų garantijų, kad būtų išvengta spekulacijų ar neracionalaus kainų augimo. Taip pat turime ieškoti būdų, kaip sumažinti savo naftos ir kaip padidinti galimybę naudotis atsinaujinančiais energijos ištekliais. Panas Sančias. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Junkeri, turiu tris trumpus klausimus. Pirma. Jei Lisabonos sutartis įsigalios, tai eurozona tarsi įgis kitą naują teisinį pagrindą. Ir tai reiškia, kad euro grupė tikriausiai renks savo darbo atvarkę ir dirbs atskirai nuo ekofino. Ar taip? Jūs kalbėjote apie augimo potencialą. Nebejotinai tai yra labai svarbu ir svarbiausia šią prasme panaikinti egzistuojančius disbalansus. Bet aš taip įsivaizduoju, jūsų perspektyva skirsis nuo tos bendrosios perspektyvos. Ir kai jūs kalbate apie bendrą metodologiją, tai pirmiausiai tikriausiai kalbate apie eurozonos bendrą metodologiją, spręsti socialiniams ir užimtumo problemams. Bet kita vertus reikalingas ir diferencijuotas požiūrės, kuris leistų pasinaudoti eurozonos potencialu reaguoti į vairias krizės. Ir galiausiai viešųjų finansų tvarumas. Nebejotinai, jūs minėjote veiksnius, kurie daro įtaką, bet turime siekti, kad naikinant krizės padarinius būtų įgyvendinti visi pažadai, kad nebūtų atsitraukiama. Ir kai kalbame apie viešuosius finansus, valstybės finansus, tai visada turime galvoje standartus, gairias, ir baudas. Be to, dar reikia galvoti ir apie tarptautinėse rinkose vyraujančius mokesčius, o tai subtilus klausimas. Aš jau atsakiau į kai kurio, kurios iš tų pastabų. Kalbėjau apie tos finansinius instrumentus, kurie galėtų būti panaudoti, pertvarkant mūsų fiskalinį peizažą, kai Eurogrupė taps formaliu tarybos dariniu, manyčiau, kad daug kas pasikeis. Ir tai bus padrasinantis dalykas, labiau padrasinantis negu situacija yra šiandien. Aš nekartą esu sakęs, kad aš esu neformalios grupės pirmininkas. Negaliu viską sakyti garsiai, kas aptariama mūsų grupės posėdžiuose, tačiau neformalūs pasikeitimai nuomonėmis yra taip pat labai naudingi, yra naudingi e, vyriausybėms, centriniams bankams, komisijai. Vis tos diskusijos padeda e, geriau apmastyti mums rūpimus klausimus. Tačiau, kai euro grupė taps suaugusių, taip sakant, dariniu, kai bus priimta Lisabonos sutartis, mes tuomet galėsime išorėje būti aktyvesni, agresyvesni, mums bus geriau atstovaujama. Aš laukiu, kad Lisabono sutartis kuo greičiau įsigaliotų, nes iki šiol man ne visada išeina pasakyti savo nuomonę taip aiškiai ir garsiai, kaip kartais norėčiau. E, dar buvo programa, Eurogrupė turi, mes ją turime, jie apima pusės metų laikotarpį, metodas laik, Volkas tikrai nepasikeis, ketiname toliau dirbti toliau, lauksime sutarties įsigaliojimo. Na, o dėl pusiausvyros trūkumo, aš manau, esu jau šitą pasakę šiuo klausimu. Pritariu Jums, dėkui. Uh, Ramon Tremosa. Ramon Tremosa. Ačiū. Labą dieną, ponė Junkerį. Mane domina euro ateitis. Vakar mūsų komitete lankėsi pono Striše ir jisai kalbėjo apie stiprų dolerį. Jisai kalbėjo, kad Europai reikia stipraus dolerio. Bet man atrodo, kad federalinis rezervas to nesiekia. Taip pat mes matėme, kaip per praėjusius metus Kinija stiprėjo ir tokiu būdu ir Kinija siūlė kitoms šalims savo valiutų keitimo modelį. Taigi stipresnis euras tampa tarsi kliūtimi ir stabdo mūsų ūkio atsigavimą bei daro žalą mūsų eksportui. Ką Jūs apie tai galvojate, ponia Junker? Man nepatinka ši diskusija apie stiprų ar silpną eurą. Mes naudojamės euru. Taškas. Ir nepatinka man dėsyti kažkokią nuomonę viešai dėl valiutų kursų. Valiutų kursų klausimas yra labai jautrus dalykas, o aš visai nepagidauju, kad mane cituotų vėliau vienoje ar kitoje situacijoje. Europoje yra nustatyti kriterijai. Žinote, yra tam tikras mechanizmas, kuriuo vadovaujamasi nustatant valiutų kursą, jos viravimą ir taip toliau ir taip toliau. Bet visa tai Nereiškia, kad mes turime kalbėti vienareikšmiškai, juk reikia stipraus dolerio. Faktiškai, kai mes kalbame apie stiprų dolerį, mes tiesiog pakartojame, ką sako amerikiečių valdžia. JAF vyriausybė ir federalinis rezervas iš tiesų kalba apie stiprų dolerį ir teigia, kad stiprus doleris būtinas Amerikos ekonomikos interesams užtikrinti. Ir todėl noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad tik tokia prasme mes kalbame apie stiprų dolerį. Bet nemanau, kad apie tai reikėtų kalbėti apskritai toliau ir uh, tęsti mano mintis viešumoje žiniasklaidoje. Pone pirmininkė, daug kas jau dabar kviečia mąstyti apie šeimų iš krizės politiką, tuo tarpu, kai recesija yra akivaizdus reikalas šiuo metu dar. Yra minimas toks dalykas kaip Lisabono strategija, struktūrinės reformos ir priemonės finansų kriziai pažaboti. Tačiau ta strategija, kuri turėjo Europą paversti konkurencingiausią pasaulio zoną, kur e, ekonomikos augimas turėjo būti didžiausias, pavertė Europą tokią zoną, kur ekonomikos augimas silpniausias, jūs ką tik tai sakėte. Šiandien ekonomikos augimas dėja buksuoja, visi varikliai, visų varikliams ekonomikos augimo yra įjungusi raudona lemputė, investicijos, vartojimas krenta, e, eksportas taip pat gyvena negeriausius laikus e, ir potencialus augimas taip pat smuks, jis yra susijęs su vidaus vartojimu sumažėjimu labiau negu su tuo, kad nėra struktūrinės politikos, paklausos politikos, kurią norėtumėt parengti. Gamybos pajėgumų panaudojimas yra žemiausias. Kai kuriuose šalyse jis siekia viso labo 60-90 procentų. Ir gali atsitikti taip, kad gamybos pajėgumai dar turės mažėti. Ir gali atsitikti taip, kad mūsų gamybos pajėgumai, kaip jau sakiau, mažės. Potencialus augimas, jeigu įmonės nebus skatinamos investuoti, kad patenkintų paklausą, irgi nepadės išspręsti tos situacijos. Deficitas. Deficito mažinimas yra geras dalykas. Tačiau tokiu atveju, kodėl nekelti augimo ir stabilumo pakto klausimų, kai ką minėjo jau kolegos. E, kai kas sako atvirai, kad šis paktas yra tikra kvailystė ir šiuo recesijos laikotarpiu šis stabilumo ir augimo e, paktas trukdo valstybėms užtikrinti stabilizavimo vaidmenį ir neskatina valstybių e, tvarkyti e, įsiskolinimo reikalų. Kodėl, pavyzdžiui, neįsimti kontraciklinės ekonomikos taisyklės taikyti? Jūs ką tik sakėte, kad 2,5 procentų toks galėtų būti ekonomikos augimas. Kodėl, pavyzdžiui, nepasiūlyti laikytis biudžeto balanso, E, ir taikyti šitą augimo stabilumo paktą, kai viskas yra gerai. Tačiau kai kurios valstybės narės turėtų uh, turėti leidimą viršyti šio deficito ribas, kadangi ekonominė situacija yra tikrai neįlynė. Dėkui. Na, pirmiausia, aš niekada nesilaikau vieno požiūrio ir neteigiu, kad jis galimas požiūris yra tik vienas. Aš, jeigu jūs mane e, pastatote į vieną gretą su paklausos kuriais, aš manau, kad jūs labai tik vienpusiškai supratote tai, ką aš bandžiau pasakyti. Aš manau, kad nebūtina ir tiksliau nereikia vien su paklausa sėti visų vilčių. Su paklausa ir pasiūla reikia jas sėti. Jūs labai talentingai apibūdinote dabar egzistuojantį augimo ir stabilumo paktą kai ponas Prodis sakė, kad paktas buvo stupido, kvailas dalykas. Jis e, Jis buvo pakeistas. Ir tas paktas dabar gali būti interpretuojamas taip, kaip štai jūs apibūdinote. Mes numatėme prevencinės priemonės šiame pakte ir numatėme korekcinės priemonės šiame pakte kai ekonomikos reikalai visi klostosi sklandžiai, mes numatėme privalomą juridinę taisyklę, e, valstybės narės turi tuomet sumažinti e, deficitą, o kai ekonomika e, patiria sunkumų, paktas leidžia valstybė imti stabilizavimo vaidmens ir leisti E, viršyti numatytą deficitą, 3 procentų deficitą. Jeigu paktas būtų toks, koks jis buvo iki 2005 metų, tai nebūtų įmanoma, bet mes į 2005 reformavome, kad galėtume daryti tai, ką darome šiandien. Taigi jūsų reikšti pageidavimai, manykite, jau yra išpildyti, įgyvendinti. Tai nereiškia, kad galima leisti e, valstybėms apsikrauti tuo deficitu tiek, kiek tik nori, nes mokėti už tai turės ateinančios kartos. Tiesiog paktas yra tas dalykas, kuris leidžia reaguoti į susiklošiusią situaciją. Uh, Labai ačiū. Užduoti atrodo visi klausimai, todėl dabar noriu padėkoti Eurozonos grupės pirmininkui už tai, kad atvyko pas mus, kad atsakė mūsų klausimus. Ir prieš baigiant šią diskusiją norėčiau grįžti prie datų dėl pakeitimų. Galite pateikti pakeitimus bet kuria jums patogia kalba iki spalio antros dienos, sakiau anksčiau. 19 spalio bus svarstomi šie dalykai, bet anksti ryte 9 valandą. Taigi taip pat jūs galėsite um, svarstyti ir atskirasias išimtis automobilių pramonės įmonėms. Taigi toks būtų mano pranešimas. Ačiū visiems.